So, šiandien guten morgen, liebe Kolleginnen. Labas rytas, mėly kolegos ir kolegės. Norėčiau jūs visus pasveikinti, susirinkus į paskutinį mūsų posėdį prieš vasaros atostogas. Aš norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti už daug gražių linkėjimų, kurių gavau, kai sirgau tikiuosi, kad jau yra išspręstos techninės problemos. Taigi e, tikrai dėkoju visiems už gražius palinkėjimus pasveikti, kuriuos gavau sirgdamas. Turiu pasakyti, kad 7-8 mėnesiai nebuvo tokie jau lengvi. Ir suprantu, kad kai kuriems e, e, piliečiams labai sunku suprasti, ką mes darome Briuselėje. Ir viską e, vertinant iš tolo, tai, kas vyksta Briuselėje, tikrai labai sunku suprasti. Tai mums čia dar reikia nemažai padirbėti. Einame prie darbo atvarkės. Pirmas klausimas. Štai koks 11 darbo tvarkės klausimą reikės atidėti. Šis klausimas bus svarstomas rugsėjo 28 dieną. Tai 11 klausimo šiandien nebus. Toliau vertimas. Šiandien galima klausytis vertimą visas kalbas išskyrus kuratų ir gėlų. Taip pat noriu pasakyti, kad ir iš pradžių ir maltiečių kalbos nebuvo numatyta, bet dabar yra. Toliau pasakysiu, kad Aleksandra e, vėl taps pakaitinę narę. Šiandien jos salę nematau, ne vis dėlto atėjo. Konstanca Grip taps tikrąją užimtumo nare. Tai galime čia iš jos tikėtis tam tikros veiklos. Mus paliko Fena Michel uh, e, Aljo Marie. Uh, ji buvo pakaitinė narė, bet pasitraukė, o kol kas neaišku, kas ją pakeis. Toliau turiu ir gerų naujienų. Dabar dėl kancerogenų ir e, mutagenų. Panašu, kad čia buvo pasiektas susitarimas, bet jo detalių neturiu. Balsuosime komitete rūpjūčio 30 dieną, bet e, kiek žinau, e, tikrai e, darybos vyko sėkmingai ir panašu, kad per ateinančius metus uh, galėsime apsaugoti nuo mirties šimtą tūkstančių žmonių. Tikrai čia pavyko pasistumėti į priekį. Už tai norėčiau padėkoti Maritai. Manau, kad ji tikrai puikiai dėrėjosi. Taip pat noriu padėkoti ir pirmininko pavaduotojai e, Maritai, kuri mane puikiai pavadavo. Buvo tam tikrų nesusipratimų, bet manau, kad viskas išsispręs. Toliau delegacija į Taliną. Šambo jai vadovavo, yra pateikta ataskaita apie vizitą į Taliną, tai aš viską nesigilinsiu, patys galite perskaityti. Na ir paskutinis punktas Birželio 21-22 ir gegužės 29-30 dienos protokolai buvo pateikti. Ar kas nors turėtų pastabų? Panašu, kad ne. Tai tuomet galime eiti prie ketvirto darbo tvarkės klausimo. Verslo modelių, skaitant dalymosi ekonomiką, poveikis e ES ekonomikai, užimtumui ir socialiniai apsaugai. Apie tai šiandien daug kalbėsime. Jau ne vieną mėnesį šitam aptarinėjama. Mes daug prisidėjome prie Europos parlamento rezoliucijos rengimo. Ji buvo patvirtinta birželio 15 dieną. Na, o šiandien mes e, surengėme klausimą. Norėčiau pasveikinti keturis aspe, ekspertus, kurios, ekspertus, kuriuos pasikvietėme. Visų pirma, tai yra viešinė iš Airijos Elizabeth Due. Taip pat noriu pasveikinti poną Oliver Retik. Jis yra iš e, Europos universiteto, Uni Europą. Taip pat e, sveikinu ir Stin Breke iš EBPO. E Taip pat sveikinu profesorių Martin Risek. Uh, iš vienos universiteto darbo teisės instituto. Taigi sveikinu visus svečius ir iš karto suteiksiu jam žodį. Prašyčiau kalbėti nelgiau kaip po 10 minučių. 10 minučių skiriamos ne jums visiems kartu, bet kiekvienam atskirai, po 10 minučių. Kai uh, baigsit minėjote e, jums skirtą laiką, tai aš jums tai priminsiu. Aš tikrai žinau, kokios e, problemos kyla dažniausiai. Visų pirma, suteiksiu žodį mūsų viešniai. Elizabeth Due, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Labas rytas, ponai ir ponios, gerbėmi svečiai. Norėčiau padėkoti parlamento Ampul komitetui, kad pakvietė mane į šį svarbų e, viešai svarstymą. Labai džiaugiuosi, kad galiu kalbėti čia šiandieną. Ir e, mes pirmiausiai buvome susitikę su Kliun Airijos atstovu atstove ir kalbėjom apie tai, kaip užtikrinti, e, kalbėti apie naujas galimybės. Ir taip pat kaip apibriežti dinamišką darbo erdvę, kaip pasinaudoti novatoriškus technologijomis. Aš e, kalbėjau su e, dalymosi ekonomikos e, atstovais, su operatoriais Airijoje įvairių dydžių su tartotiniais veikėjais ir naujomis Airijos bendrovėmis. Pasilamoja ekonomika Airijoje e, atitinka šios dienos diskusijas ir aš dabar noriu pristatyti įvairias nuomonės. E, klausimas yra toks, kaip užtikrinti, kad 21 amžiuje darbuotojai galėtų dirbti ir kaip atrodys šio amžiaus saugumo tinklas. Uh, vyko daug diskusijų ir taip pat jau yra atlikta nemažai tyrimų. Per pastarusius keletą metų aš aktyviai prisidėjau prie pastelomosios ekonomikos vertinimo. E, e, žemėlapio kūrimo Europos Sąjungoje ir E, taip pat sustikau su dalyviais tos ekonomikos, tų, kurie sukuria vertę e, tokioje ekonomikoje. Tie žmonės yra susiję su vartotojų apsaugos, užimtumo politikos e, vartotojų reikalais. Šiandieną aš norėčiau pristatyti mūsų patirtį ir norėčiau pasiūlyti e, būdų, kaip toliau dirbti 21 amžiuje, kaip užtikrinti socialinę politiką. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad reikėtų aiškiai kalbėti apie tai, kaip keičia ekonomika verslo modeliai, kaip tai susiję su socialiniais dalykais ir taip pat kokie, koks poveikis, kokie iššūkiai tų naujų darbo būdų. Mes taip pat turėtume ieškoti būdų, kad būtų galima sušvelninti problemas. Pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, kad kalba labai daug, vartojame labai daug e, terminų pavyzdžiui, pasidalomoji, bendro naudojimo ekonomika ir panašiai, gig ekonomika, e, partnerių ekonomika, ekonomika pagal paklausą, pagal poreikį ir panašiai. Taigi nėra vieno visuotinai priimto termino ar apibrėžimo. Aš kalbėsiu apie e, bendro naudojimo ir pasidalijamą ekonomiką. Ir žinome, kad 16 metais birželį yra paskeltas komunikatas dėl e, bendro naudojimo ekonomikos e, Mes e, matome, kad vis daugiau e, miestų prisijungia prie e, bendro naudojimo miestų alijanso ir tai rodo, kad miestai pasitikė tokiu naujų ekonomikos modelių. Airijoje taip pat visoje šalyje atsiranda elementai tokios ekonomikos. Ir mes dabar turime užtikrinti atsakingą vystimąsi bendro naudojimo ekonomikos. Matote skaidrę, kurioje e, atrod, parodytas Airijos e, vaizdas, Airijos padėtis. E, specialiai yra sukurtos galimybės įtraukiamojo pobūdžio dalyvavimui, kad tokiu būdu būtų galima e, dalyvauti diskusijose. Bendra naudojimo ekonomika keturiose srityse veikia. Tai yra pasitikėjimas atsakomybė, išmanus valdymas, galimybės airijoje ir darbo praktika. Anksčiau sakiau, kad jeigu būtų patikslinti terminai, galėtume mes e, palengvinti diskusijas ir taip pat e, galėtume išsameu kalbėti apie verslo modelius. E, pernai gruodžio mėnesį buvo atlikta ekonominė analizė parlamente apie tuos naujus verslo modelius ir paaiškėjo, kad jų yra labai daug, dėl to labai sunku sukurti vienodas priemonės, ar juos prižiūrėti, ar sukurti galimybių naujiems darbo metodams. Aiškumas taip pat yra labai svarbus dalykas. Yra nedaug e, platformų, kurios dominuoja diskusijose apie tokią ekonomiką. Ir dabar atliktas neseniai tyrimas e, ir paaiškėjo, kad labai nedaug e, platformų turi apie šimtą tūkstančių apsilankimų, sulaukia apsilankimų kasdien. Daug Įmonių yra vidutinio dydžio, pavyzdžiui, kurios platformos leidžia moterims užsidirbti, jos e, gali keistis savo, keisti savo drabužiais. Arba, pavyzdžiui, yra platformos, kurios užsima e, nepilotuojamomis skraidyklėmis. E, gig ekonomika Tai yra dar vienas e, terminas, kuris e, vartojamas apibriežti platformoms, kurios yra susijusios su įvairiomis prietaikomis, jų naudojimu. McKenzie neseniai atliktas tyrimas e, rodo, kad iki 20 procentų, nuo 20 iki 30 procentų darbuotojų JAV atlieka, dirba ne e, savarankiškai. 96 procentai e, ne priklausomai dirbančių žmonių gauna darbą ne interneto keliu. Nepriklausomi darbuotojai e, mielai plačiau naudotųsi e, elektroninėmis galimybėmis. Tai galėtų taip pat apibriežti, pakeisti jų darbo pobūdį. Europos darbo tvarkė E, yra patvirtinta dėl bendro dalymosi ekonomikos ir joje kalbama apie naujas galimybės, taip pat apie problemas, kurios yra susijusios su dabartiniu etapu šios ekonomikos. Man atrodo, kad mes turėtume visi bendrai galvoti, kaip dirbti kartu, kad išspręstume problemas, kad mes e, ne suprastume, kad tai gali būti naudinga visuomeniai, bendruomenėms, kadangi atsiranda naujų galimybių. Taip pat jauni žmonės, moteris, vyresni žmonės, neįgalieji gali plačiau būti įtraukti e, per tas platformas. Airijoje yra atitinkamų platformų, pavyzdžiui, pavyzdžiui kurios leidžia tėvams susirasti lankstesnės įdarbinimo galimybės. Yra taip pat kita kita platforma, kuri e, skirta yra vyresniems suaugusiems žmonėms. Yra sėkmingų ES platformų, kurios e, leidžia žmonėms e, rasti visame pasaulyje viešbučius, e, nuomojamus butus ir panašiai. Bendro naudojimo ekonomika gali padinti įtraukti daugeliu žmonių, bet iššūkiai neturėtų pakengti kitiems ir duoti naudos vieniems platformos vyriausybės, socialinės apsaugos organizacijos, profsąjungos e, draudikai turėtų e, ieškoti 21 amžiaus sprendimų, kurie geriausiai pasarnautų 21 amžiaus darbuotojams. Ir mes turėtume naudotis dabartinėmis iniciatyvomis, semtis e, įkvėpimo iš jų. Mes nesame tobuli, reikia ieškoti gerų sprendimų. E, turėtume priminti, prisiminti žodį išmanus. Žinome, kad Belgijoje pradėta sėkmingai viena platforma, kuri dabar jau veikia deviniuose šalyse. E, Danijoje pradėta e, taikyti tam tikras socialinės praktikos patikrinimo priemonę. E, tokių plat, įvairių platformų ir tai e, taip pat veikia sėkmingai. E, taip pat veikia tam tikri mechanizmai, kurie leidžia įvertinti, kaip veikia platformos ir užtikrinti geresnį priežiūrą. Atsiranda bendrojo naudojimo ekonomikoje naujų galimybių tiek asmenims, tiek šalims. Taip pat e, žinome, kad e, naujoji ekonomika vis labiau tampa skaitmeninė ir reikia galvoti apie tas galimybės ir apie tai, kaip užtikrinti, kad bus plėtojamos atsakingos iniciatyvos. Airija tą daro ir taip pat e, žinome, kad Dublinė vyks forumas specialus dėl bendro naudojimo ekonomikos. Ir Maltoje bei Lisabonoje įvairiuose renginiuose mes dalyvavome siekdami įnešti savo indėlį į diskusijas apie bendro naudojimo ekonomiką. Ačiū. Mane tikrai nustebino jūsų gebėjimas laikytis jums duoto laiko. Tikiuosi, kad tai išgirdote dabar jau, kai užsidėjote ausines. Dabar norėčiau e, suteikti žodį Oliver Retik iš uh, Uni Europe, ko gero Europos universiteto, prašom. Uh, mhm. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Ampil komiteto nariams už suteiktą galimybę pasisakyti, taip pat už puikų keitimas nuomonėmis įvykusi šiuo klausimu. Aš esu profsąjungo atstovas ir aš tikiuosi, kad e, pavyks man laikytis apri, e, pasisakymui skirto laiko, nes esu vokietis. Norėčiau pristatyti aptariamą klausimą tam tikram kontekste ir pakalbėti apie jos, tuos jo aspektus, kurie atrodo svarbus mums profsąjungų dalyviams, ypač užimtumo ir socialinės apsaugos kontekste. Uni Europos organizacijai Atrodo, kad šiandien svarbiausias iššūkis užimtumo, socialinio saugumo ir reglamentavimo aspektai, nes išnyksta įprastiniai verslo modeliai ir darbo organizavimas. Tos platformos ir dalymosi ekonomika, apie kurias ką tik girdėjome, yra tik vienas iš tokių pavyzdžių. Manome, kad yra kelios e, svarbios tendencijos, kurias reikia atsižvelgti. Visų pirma, įmonės užima vis mažesnę verčių grandinės dalį ir jos veikia tarp valstybinių pagrindų, kurdamos paslaugas ir produktus ir siūlydamos juos vartotojams. Toliau, įmonėse dirba vis mažiau darbuotojų. Tai reiškia, kad įmonės pasitelkė nenolatos dirbančius darbuotojus, taip pat savarankiškai dirbančius asmenys bei kitų įmonių paslaugas. Todėl vers, atsiranda versl, besikeičiantys verslo modeliai, kuriuos sunku reguliuoti e, institucijoms bei e, kuriais sunku rūpintis ir profsąjungoms. E, pasigendame atskaitomybės ir geografinių požiūrių ir vertinant e, funkcijas. Galima e, pasimesti, bandant išnagrinėti tuos naujus atsirandančius darbo santykius, bet tie bruožai išriškėjantis nauji, tai Taip, taip, tai susiję taip pat ir su bandymais apeiti įprastinius e, įmonių įsipareigojimus. Anksčiau buvo priimti įstatymai skirti spręsti šį klausimą, nebejoju, kad galima ir dabar juos pasitelkti. Pasitelkti Europos teisės aktus, nacionalinius įstatymus arba Europos socialinę hartę arba TDO konvencijas. Manome, kad šiame kontekste svarbu remtis ir sveikų protų. Praėjusią, praėjusį mėnesį mūsų uh, organizacija dalyvavo Bangladešo e, surenk, e, Bangladeše vykusiame teismo procese dėl e, apsaugos nuo gaisrų įmonių. Jei savarankiškai dirbantis statybų darbuotojas dirba dėl e, nelaimės darbe, ar už tai atsakingas, ar, ar jam jo atveju galioja draudimas nuo nelaimingo atsitikimo, ar tiesiog jis na, tampa ne, nemokiu, ne, ne, ne. manau, kad galima susigaudyti, koks tinkamas atsakymas iš, iš šį klausimą. Norėčiau pakomentuoti, kai ką remdamasis mūsų uh, organizacijos narių komentarais, kalbant apie darbuotojus. Uh, E, mums svarbiausia išsiaiškinti, kurie darbuotojai yra, dirba šešėlinėje ekonomikoje. Norime, kad e, būtų visapusiškai gyvendinti darbo įstatymai ir e, tuo galėtų pasirūpinti darbo inspekcijos, daugelie šal, kurioms daugelie šalių stinga darbuotojų. Taip pat reikia parengti platesnę darbuotojo apibriežti ES mastu, taip pat apibriežti ir tai, kas yra savarankiški darbuotojai. Galime remtis TDO rekomendacijos, pavyzdžiui, 198 rekomendacija. Profsąjungos ypač akcentuoja darbuotojų grupę, tą darbuotojų grupę, kurių teisės yra sumažintos Ir tai, ką girdėjau vakar apie Junktinės karalystės ketinimus šiuo klausimu, tikrai yra netinkama kryptimi. Toliau, darbdaviai. E, Savarankiškai dirbantis darbuotojai turėtų daryti prielaidą, kad žimtumo santykiai egzistuoja ir įrodinėjimo našta turi būti perkelta klientui, tai yra jis turi įrodyti, nėra, kad jis nėra darb, darbdavys. E, interneto platformos atliekančios tarpininko funkciją. Daugeliu atveju e, jos tampa darbdaviais arba perima darbdavio funkcijas. Tai yra laikino įdarbinimo agentūros, tai laikino darbo agentūros. Taip pat panaši situacija susidaro, kalbant apie rangovus ir subrangovus. Uh, dar, darbuotojai įgyja net keletą darbdavių, turi net keletą darbdavių. Šioje situacijoje atsiranda grupė darbdavių, kurie e, kolektyviai turi rūpintis darbuotojų teisėmis įvairiose valstybėse. Šešta, reikia teisės aktų, kad e, užtikrintumėme, jog darbdaviai mokėtų, įnaš, darb, darbdaviai mokėtų įnašus į socialinės apsaugos sistemą. Kaip, kaip ir numatyta įstatymuose. Taip pat galime mąstyti, kaip užtikrinti, kad įmonės ne tik mo mokėtų įnašus į socialinės apsaugos sistemas, bet taip pat ir tose šalise, kur darbuotojai teikia teis, paslaugas. Ir dar vienas dalykas - darbuotojų teisės. Tai aktualiausia profsąjungoms. E, visi darbuotojai, neatsižvelgianti tai, kokį darbą jie atlieka, turi E, naud, galimi, turėti galimybę naudotis socialinėmis apsaugos sistemomis. Tai visų pirma, atlyg, minimalaus atlyginimo galimybė, tai nereiškia, kad gali kažkas nustatyti atskirai tą atlyginimą, taip e, galimybė nu, nuolatos mokytis, sveikatos apsauga, Aštunta, turi, būtų, turi būti užtikrinta teisė į, į ko, asocia, burtis asociacijas, taip pat e, dalyvauti kolektyvinėse dėrybose su darbdaviais. Europos Sąjunga ypač galėtų daug nuveikti užtikrindama gal, galimybę kolektyviai dėrėtis dėl teisių ar atlyginimo. Taigi, tai, tai čia nekalbame apie paslaugų kainą. Ir tai, nėra, tai nepriskirtina konkurencijos teisiai. Uh, E, teisė į kolektyvinės dėrybas yra darbuotojų teisė. Dešimta, reikia stiprių darbo inspekcijų. Jose sting, trūksta darbuotojų, todėl turime išsiaiškinti, kaip darbo inspekcijos ES galėtų dalyvauti e, tarp valstybinėme bendradarbiajame ir galbūt netgi pamastyti apie Europos darbo inspekciją. Galiausiai šie užimtumo santykiai ir socialinė apsauga turi atitikti naujus tikslus. Taip pat turime e, e, ypač atidžiai stebėti neapsaugotus darbo vietas be garantijų ir ypač tais atvejais akcentuoti galimybę kolektyvinės darybas ir socialinės teisės. E, darbuotojai ir šeimos turi teisę gyventi oriai. Skaitmeninėme amžiuje e, darbo, dar, darbinis gyvenimas turi būti prognozuojamas. E, užim, reikia, užimtumas visą gyvenimą, taip pat padoriai apmokamas darbas toliau išlieka mūsų tikslu. Toliau e, dalymus grindžiamos grindžiama ekonomika. Mūsų organizacija jau kurį laiką siūlo direktyvą dėl laikino įdarbinimo agentūrų. Reikia pradėti socialinį dialogą, kur, kad užtikrintume e, padorės darbo sąlygas dalymos ekonomikoje dirbantiems žmonėms. Darykime tai drauge, darykime tai su kitomis institucijomis, Europos parlamentu ir Europos komisija. Manau, kad socialiniai partneriai vaidina čia svarbiausią vaidmenį, taip susivienyti su mumis ir draugės siekti pažangos. Ačiū. Recht herzlichen Dank. Das Wort. Labai Ačiū. Iš tikrųjų, e, jūs tikrai kalbėjote glaustai ir temą. Toliau Stin Breke iš EBPO, prašom žodis jums. Labas rytas, ačiū už kvietimą. Norėčiau ir aš sudalyvauti diskusijoje. Aš kalbėsiu apie darbuotojų socialinę apsaugą. Keletas pastabų. Visų pirma, kalbant apie dalymosi ekonomiką, tai jos mastas yra gana nedidelis - nuo 0,5 iki 5 procento. Labai skiriasi e, e, šios ekonomikos rušies apibrėžimas įvairiose šalise bet e, tikrai remiantis visais turimais duomenimis, manome, kad dalyjimas ekonomikos mastas yra gana mažas, tačiau ši ekonomikos rušis labai sparčiai auga. Ir yra daug ekonominių platformų, kurios labai sparčiai vystosi. E, jos e, įvairios ekonominės platformos reklamuojasi ir vis labiau auga. Tačiau e, labai sunku išmatuoti tą vadinamąją platformą ekonomiką. Mūsų administraciniai duomenys taip pat e, ne, negali tinkamai suteikti tinkamos informacijos apie e, platformų, tokių ekonominių platformų darbuotojus. Mes nežinome, kas jie tokie, ar e, jie e, dirba tose platformose visą darbo dieną, ar tai jų yra papildoma veiklos rušis ir taip toliau. Mes tikrai kol kas žinome labai nedaug apie platformų ekonomiką ir dėl to mes turime labai atsargiai kurti teisės aktus. Ir dažnai ta platformų ekonomikos problema nėra izoliuota. Uh, Štai pateiksiu pavyzdį. Šioje skaidrėje matote, e, kiek e, procentų darbuotojų yra dirbantys savarankiškai. Tai yra apie 15 procentų. 16 procentų asmenų dirba dalį laiko ir, tik, ir 13,5 procento darbuotojų dirba pagal laikinas darbo sutartis. Ir mes bandome šias asmenų grupės apsaugoti. viena iš, viena iš svarbiausių problemų, kurią mes taip pat bandome išspręsti, yra platforma ekonomikos problema. Dabar dėl socialinės apsaugos. Gal ir sunku suprasti šią skaidrę, bet noriu pasakyti štai ką. Mes turime daryti skirtumą tarp teisės E, teisė gina e, daugelį darbuotojų, taip pat ir laikinus bei dalį dienos dirbančios darbuotojus. Bet dabar mes matome ir e, naujas darbuotojų kategorijas. Tai yra tokie darbuotojai, kurie dirba tik karts nuo karto. Ir juos taip pat reikėtų apsaugoti žalia ikona nurodyti tie darbuotojai, kurie yra e, dirbantis savarankiškai, šviesiai žalia spalva e, nurodyta, kada tokie darbuotojai turi tokias pateisės kaip ir įprastiniai darbuotojai. Bet jie tokią teisę turi savanoriškų pagrindų. Toliau oranžinė spalva. Čia uh, E, tokie darbuotojai turi tik tais dalinės teisės, jiems taikomos kitokios taisyklės arba mokamos mažesnės išmokos. Na, o, o raudonas spalva nurodyta, kur tokie darbuotojai neturi jokių teisų. Kalbant apie senatvę, invalidumą, e, e, tėvystės išmokas tai, ir, ir lygos išmokas lygos atveju, tai darbuotojai yra gana gerai apsaugoti. Pažvelkime į Suomiją ir Švediją. E, jos tikrai gerai apsaugo e, savarankiškai dirbančius darbuotojus, taip pat kaip ir e, įprastinė tvarka dirbančius darbuotojus. Kitose šalise padėtis gerokai prastesnė. Tokia yra teisinė problemos pusė. Jeigu uh, ir yra teorija, bet kartais e, praktika labai skiriasi. Galbūt asmo dirba labai mažai valandų, gauna labai mažą užmokestį. Ir dėl to, kai kuriems darbuotojams faktiškai ta socialinė apsauga nėra taikoma. Komisija neseniai pateikė ataskaitą. Pagal ją 55 procentai savarankiškai dirbančių darbuotojai neturi teisės uh, į nedarbo išmokas, 38 procentai neturi e, lygos išmokų, 46 procentai moterų negali gauti motinystės išmokų. Taip pat reikia pasakyti, kad kartais tokie e, e, darbuotojai dirba ir neoficialiai ir vengia mokėti mokesčius. Čia taip pat reikėtų paminėti keletą dalykų. E, Viena vertus reikėtų sutvarkyti dabar egzistuojančios socialinės apsaugos sistemas, čia tikrai reikėtų padaryti nemažai. Reikia atsižvelgti naujas darbo formas. Mes žinome, kad darbuotojai dabar netinkamai priskiriami įvairioms kategorijoms. Kodėl taip yra? Kai kuriuose šalise yra tam tikrų mokestinių uh, E, paskatų arba teisės aktuose numatytų paskatų darbuotoją priskirti kitokiai darbuotojo kategorijai ir to reikėtų vengti. Mes turėtumėm sumažinti tokius skirtumus. Turėtumėm atsisakyti tų paskatų, dėl kurių darbuotojai dažnai priskiriami kitoms kategorijoms. Kartais teisės aktai yra neaiškus arba jose yra spragų. Ir panašu, kad kartais darbuotoją sunku priskirti kokiai nors vienai konkrečiai kategorijai. Taigi reikia atnaujinti socialinės apsaugos sistemas. Reikia įtraukti ir naujas darbo formas. Bet yra ir tokių atvejų, kad teisės aktai yra aiškus, bet jie nėra tinkamai gyventinami reikėtų numatyti sankcijas, e, jeigu darbuotojas priskiriamas neteisingai kategorijai. Bet jeigu net ir taip atsitinka, vis tiek, e, jeigu ir teismas priema sprendimą dėl priskirimo neteisingai kategorijai, tai vis tiek nėra taikoma ir kitiems darbuotojams. Kalbant apie platformų ekonomiką, tai ji. Uh, yra labai neoficiali, yra vengiama mokėti mokesčius. E, platformų ekonomika taip pat turi būti įtraukta į mokesčių sistemą. Be mano minėtų problemų mes taip pat turime užtikrinti, kad tokie darbuotojai gautų tinkamą socialinę apsaugą. Viena vertus mes e, turime suteikti jiems daugiau teisų socialinę apsaugą ir antra vertus pasirūpinti, kad tos teisės būtų įgyventinamos. Mes į socialinės apsaugos sistemas turime įtraukti ir nestandartinės darbo formas. Kai kuriais atvejais galbūt tai neįmanoma, tai tuomet reikėtų sukurti specialiasias e, e, socialinės apsaugos sistemas tokiems darbuotojams, kaip kad menininkams, ūkininkams. Ir galiausiai mes galime uh, E, sukurti ir e, ne tik privalomas socialinės apsaugos sistemas, bet ir savanoriškas socialinės apsaugos sistemas, kurios galėtų papildyti privalomas socialinės apsaugos sistemas. E, reikėtų numatyti ir minimales socialinės išmokas. Taip pat reikėtų numatyti tam tikras ribinės vertes. Uh, kurios būtų taikomos, norint nustatyti, ar asmo turi teisę į socialinę apsaugą. Taip pat reikia užtikrinti tokių socialinio apsaugos sistemų perkeliamumą. Jeigu žmogus perina iš vieno darbo į kitą, jis neturi e, prarasti savo teisę. Ar būtų galima pakeisti kažkuo kitu dabartinės socialinės sistemas? Ar būtų galima numatyti, pavyzdžiui, minimalų pajamų lygį? Uh, EBPO neseniai e, pateikė e, savo pamastymus apie tai, ar tas, tos universalios minimalios pajamos yra e, įmanomas dalykas. Kokie būtų privalumai? Viskas būtų paprasta, visi tas pajamas gautų, visi būtų vertinami vienodai ir taip pat būtų suma, sumažinta stigma dabar siejama su socialiniu e, išmokų gavimu. Bet ar tai realu? E, viena iš didžiausių kliučių yra kaštai. Jeigu e, mes beveik visas išmokas išskyrus individualumo ir namų ūkio išmokas panaikintumėm ir jas pakeistumėm minimaliomis pajamomis, e, tai vis tiek nebūtų pasiekta skurdo riba. Jeigu norėtumėm, kad visi žmonės gyventų virš skurdo ribos, tai tam reikėtų penkeriopai daugiau lėšų. Jeigu būtų įgyvendintas minimalių pajamų uh, E, gyventinta minimalių pajamų idėja, tai vis tiek būtų tie, kas laimėtų ir kas pralaimėtų. Pralaimėtų tie, kas dabar gauna daug išmokų, pavyzdžiui, vieniši tėvai. Ir paminėsiu dar vieną dalyką. Aš kalbėjau apie socialinę apsaugą, bet reikia nepamiršti ir kitų problemų, tokių kaip darbuotojų teisė pasisakyti arba įgūdžiai. Ačiū. Jūs paminėjote minimalias pajamas, bazinės pajamas visiems. Mes šiuo klausimu ketiname parengti pranešimą ir e, tikiuosi, kad mūsų ekspertai galės atsižvelgti tai, ką jūs pasakėte. Toliau profesorius Martin Rizek iš Vienos universiteto Austrijos, prašom. Ačiū. Labai džiaugiuosi, kad salė yra tiek vertėjų, kurie mane gali versti iš vokiečių kalbos. E, mano pranešimas vadinasi platformų ekonomika arba dalymosi ekonomika. Aš čia pasirinkau kiek kitokį e, e, pavadinimą. ES teisės aktos kalbama apie dalymosi ekonomiką. Na, o aš kalbėsiu apie platformą ekonomiką, nes dėl vieningų apibriešių nėra susitarta. Kai aš kalbu apie dalymą, dalymosi ekonomiką, tai um, ją vertinu iš teigiamos pusės, kalbant apie platformą ekonomiką, tai turime omeny tai, kad egzistuoja tarpininkai. Taigi yra įvairių apibrėžčių. Aš manau, kad viską reikia vertinti platesnėme kontekste. Pradėsiu štai nuo ko. Paprastai, kai mes kalbame apie naujas darbo formas, kalbame apie inovacijas, o taip pat ir naujus verslo modelius. Kalbame apie e, inovacijas, jos atneša e, naudos bet dažnai darbo sąlygos yra tikrai labai prastos, na, o prastos darbo sąlygos nėra naujas verslo modelis. Darbuotojų išnaudojimas nėra naujovė. Reikia atskirti pelus nuo grūdų. Tokios prastos darbo sąlygos labai neigiamai veikia darbuotojus. Būtų galima e, e, užimtumą dalinti dvi dalis. Visų pirma, tai yra savarankiškai dirbantis asmenis, o taip pat kita kategorija tai yra e, darbuotojai, kurie dirba kažkokiose įmonėse. Galbūt jie dirba dalį laiko, galbūt jie dirba per tarpininkus, per agentūras. Kalbant apie platformų ekonomiką, tai reikia pasakyti ir tai, kad darbuotojai prisėma tikrai e, nemažai rizikos. yra sudaromos ir tokios darbo sutartis, kur e, sąlygos tikrai labai prastos. E, darbuotojai prisėma labai daug rizikos sudarydami tokias sutartis. Platformos veikia tada, kai galima užtikrinti, kad tomis platformomis naudosis daug žmonių, daug darbuotojų. Uh, ir e, kad jie iš tikrųjų ir dirbs. Prie tokių platformų prisijungia daug žmonių ir e, jie iš tikrųjų dirba. Bet e, dažnai jie neturi daug lankstumo, neturi didelių galimybių pasirinkti. Ir antras svarbus dalykas yra skaitmeninė reputacija. Uh, yra būtina e, kontroliuoti tokių platformų e, kontrolę, taip pat e, ar patenkinti paslaugomis platformų naudotojai. Platformos labai priklausomos nuo savo skaitmeninės reputacijos ir to tikrai reikėtų nepamiršti. Paminėsiu dar vieną dalyką. Paskaitysiu porą citatų. Kol dar nebuvo interneto, buvo tikrai e, sunku e, rasti kažką, kas sutiktų dirbti dešimčiai minučių, o paskui tiesiog dinktų. Bet naudojant technologijas, tai yra įmanoma. Būtent taip ir veikia platformų ekonomika egzistuoja darbo teisė ir socialinės apsaugos draudimas. Ir čia mes išvelgiame daug senų problemų. Pirma problema - klasifikacija, priskirimas, ar darbuotojai, kurie dirba platformoms, iš tikrųjų yra savarankiškai dirbantis asmenys, kaip kad sako daugelis platformų, ar vis dėlto yra kažkokie tai darbo santykiai. Paminėsiu pavyzdį Uber, kuri teikia E, keleivių pervežimo paslaugas. Dėl Uber jau buvo kryptasi net ir į teismą, pavyzdžiui, Junknėje karalystėje, kur uh, realiai dirba virtualių platformų darbuotojai. Kaip galima būtų nustatyti jų konkrečią darbo vietą, tai yra dar viena problema. Ir taip pat tuomet neaišku, kokią teisę taikyti virtualioje erdvėje, kur galima teikti skundus. Taip pat neaišku, kur įsikūrė klientai. Toliau, kaip galima būtų apibriežti darbuotoją, tokių platformų darbuotoją, e, kokios tokio darbuotojo funkcijos pagal įvairių šalių darbo teisę čia padėtis labai skiriasi. Ir dar vienas esminis dalykas Darbo e, sutartis turėtų nurodyti, kokios yra darbuotojo funkcijos, teisės, darbo vieta, turėtų būti nustatytas ir minimalus tokio darbuotojo atlyginimas, nepriklausomai nuo e, e, jo statuto. Kokių strategijų čia egzistuoja? Pasvelkime į darbo teisę. Čia sakyčiau, kad trys strategijos egzistuoja. Visų pirma, ar reikia tokios tarpinės kategorijos? Ar galima būtų taikyti senasias kategorijas? Ta, e, e, tarpinės kategorijos idėja nėra nauja. Vokietijoje dar tarpukario periodu buvo e, įvesta tokia tarpinė kategorija, vėliau ji buvo išplėsta. Junktinė karalystė tai yra gana nauja idėja bet jie atsirado dar prieš gimstant e, platformų ekonomikai. Ar tokių naujų kategorijų tikrai reikia? Gal tiesiog pakaktų modernizuoti darbo teisę? Ar reikia tokios tarpinės kategorijos ES teisės aktuose? Ir kaip valstybės narės tokią naują kategoriją turėtų gyvendyti? Ar valstybės narės to nori? Dar, viena, dar vienas svarbus aspektas. Uh, E, ir apie tai jau kalbėjo kiti kolegos. Ar reikėtų iš naujo apibriežti darbuotoją? Kas yra darbuotojas? Kaip jis turėtų būti apsaugotas? Kokios apsaugos formos jam taikomos? Ir čia mes turėtumėm savęs pasiteirauti, ar pakanka e, to, kas yra dabar ES teisės aktuose, e, kaip, pavyzdžiui, darbuotojas yra komandiruojamas arba jisai dirba laikinai Negalima priboti jo teisų ir laisvių. Taigi, mums kyla klausimas, ar senoji darbuotojo apibrieštis dar tinkama šiais moderniais laikais? Ir kaip tokia apibrieštis įtakoja darbo sąlygas? Dar viena išeitis būtų specialūs teisės aktai tokioms platformoms. Bet tokio atveju tai reikštų, kad turi būti įteisinti darbo santykiai platformose. Turi būti galimybė įrodyti, kad darbuotojas tikrai dirba platformoje. Uh, Taip pat e, ir toks, tokiam darbuotojui turėtų būti suteikta visa reikalinga informacija. Taip pat užtikrintas skaidrumas. Galbūt reikėtų pagalvoti, e, ar vis dar tinkamai galioja written statements e, direktyva. Kokia būtų taikytina teisė ir kur darbuotojas galėtų kreiptis į teismą. Uh, dar vienas svarbus dalykas yra kolektyvinės dėrybos. Ar tinkamai veikia ES veikimo sutartis, ypač 101 straipsnis. Platformų darbuotojai taip pat turėtų turėti galimybę sudaryti kolektyvinės darbo sutartas. Ar e, atsirastų tokia nauja darbuotojų kategorija. Toliau e, socialinė apsauga, ši problema jau buvo paminėta. ES čia neturi jokių kompetencijų, galite koordinuoti valstybių narių veiksmus. Kas būtų apsaugotas, kas ne, tai neaišku. Antra, kaip mes e, galėtumėm užtikrinti socialinę apsaugą ir tais atvejais, kai tie darbo santykiai yra labai fragmentuoti. Na ir trečia. Ką reikėtų daryti, kai vyksta, kai yra kažkoks tai tarptautinis, tarpvalstybinis atvejis. Ir kaip, pavyzdžiui, pajamos yra gaunamos ne iš darbinių santykių, bet iš kapitalo. Uh, ir koks būtų ryšys tarp tokių gaunamų pajamų ir socialinės apsaugos. Gerbiamas profesorių, labai ačiū. Pradėkime pirmą diskusijų etapą. Visų pirma, pagal tradiciją pas mus pasisako a, frakcijų koordinatoriai. A, ponas Becker, EPP frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, tikrai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad pasveikai. Taip pat norėčiau padėkoti keturiems mūsų svečiams. Šiandien Europoje yra štai kokia padėtis. Anksčiau mes kalbėjome apie socialinę ekonomiką, o dabar e, vis dažniau kalbame apie dalymosi ekonomiką. Kai neaišku, kaip apibrėžti kažkokią veiklą, tai dažnai tai tiesiog pavadinama dalymosi ekonomika. Akivaizdu, kad mes turime imtis veiksmų, tai akivaizdu ir išklausius keturių svečių prezentacijas. Tikrai neslėpsiu, kad visos šios užimtumo formos turėtų būti įtrauktos į socialinę ekonomiką ir tik tojais atvejais, kai nėra aiškumo, remiantis dabar egzistuojančiais teisės aktais, tik tuomet reikėtų teikti naujus teisėkuros pasiūlymus reguliavimo pasiūlymus. Kodėl reguliavimo pasiūlymus? Todėl, kad mes daugelės ryčių neturime teisėkuros pasiūlymų teikimo kompetencijos. Mes negalime tiesiogiai kištis jų užimtumo sritį. Verslumo reikia mokytis. To turi mokytis ne vien tik tai savarankiškai dirbantis darbuotojai. Čia dar egzistuoja tikrai labai daug spragų. ES lygmenio turime imtis veiksmų. Uh, Europos parlamento užimtumo komitetas tam yra tinkama e, vieta. Mes turėtumėm parengti tokias pagrindinės koncepcijas tam, kad būtų galima išspręsti e, e, problemas susijusias su naujomis užimtumo formomis. Dar kartą noriu pasakyti, kad mes neturime išskirtinių teisėkuros kompetencijų, tačiau nenuvertinkime uh, tos e, e, minkštosios galios, kurią turi Europos parlamentas. Mes galime pateikti pasiūlymų ir galbūt jie bus priimti balsų daugumą. Ačiū. Ačiū už asmeninės pastabas. Joachim Šūster, kuris e, šiais klausimais yra parengęs ir pranešimą, prašom. Dėkoju už pasisakymus visiems. Pritariu daugam iš to, kas buvo pasakyta. Pirmiausia, pasakysiu vieną dalyką. Mano nuomonė, tai yra esminės svarbos dalykas. Mes matome naują reiškinį. Ir e, atrodo kartais, kad tas naujas modelis netinka, prie nieko nedėra, nėra kur jo e, įdėti. Bet tradicinės darbo užimtumo formos taip pat turi savo niuansų, savo skirtumų. Ir reikia kažkaip suderinti skirtingus verslo modelius. Ir dėl platformų mes turime e, galvoti, kaip, kaip galima tiksliau apibriežti viską, nes kai kas tarsi nuslepiama yra Vokietijoje. įsinuomoti automobilį galima e, visiškai neprieštaraujant taksi sistemos principams. Galima, pavyzdžiui, interne, internete prisijungti prie platformos ir tą padaryti. E, bet yra galbūt e, kitų sričių, kur negalima taip lengvai prisidengti prie egzistuojančių modelių, dėl to reikia reglamentavimo. Uh, tradicinis darbas pasitelkiant agentūras, kaip pavyzdžiui, tu e, išsiperki čekius, su jais moki už darbą, yra vienas dalykas, bet dabar e, atsiranda platformos ir reikės kitaip e, veikti. Taigi reikia reglamentavimo tai nėra analogiška įprasniems verslo modeliams. Atsiradus naujoms technologijoms gali atsirasti ir didesnė fragmentacija darbo rinkos kilti naujų problemų. Kokie yra svarbiausi principai tų naujų formų? Reikia žiūrėti ir dėl to reikia atitinkamų ir teisės aktų. ir uh, žmonės gali nukentėti nuo tos susiskaidimo. Ponas Briukė kalbėjo apie tai, kad platformose dirba beveik vien tik savarankiškai dirbantis žmonės. Bet e, kos yra tas naujas dalykas, novatoriškumas, kur yra. Ir ar galima aiškiai apibrėžti, kas yra nepriklausomas darbas. Dėkoju koordinatoriams e, dvi minutės skiriamas. Pamiršau tą pasakyti, bet dabar tai noriu priminti visiems. Ponios Makenta ir nėra. Enrique Kalvet Šambon turėtų dabar pasakyti, bet ir jo nėra. Toliau gūja atstovai Tanja Gonsalės. Labai ačiū, pirmininkė. Manau, kad dalymosi ekonomika ar bendronomimo e, e, ekonomika tai yra toks patrauklus tarsi terminas ir atrodo, kad e, mes e, pradame galvoti, kad e, net ir kai nėra darbo, galima kažką veikti. Reikia galvoti apie darbo santykius, apie produktyvius santykius. Ir matome, kad atsiranda visi vyresnių paslaugų, pavyzdžiui, transportas, prekės, priežiūra priklausomų asmenų. Ir atrodo, kad vis daugiau paslaugų bus siemos su tais naujais darbo santykiais, su bendro dalymosi ekonomika kai darbuotojai jau nebėra tarsi darbuotojai, o yra tarsi bendradarbiai. Tai yra e, asmenys, kurie nedirba už atlygį, bet tarsi e, jie dirba dėl to, kad nori savarankiškai dirbti ir bendrai. Bet, pasižiūrėk, bet pasižiūrėkime į realybę. Aš pateiksiu Jums dabar pavyzdį iš Ispanijos. Tai yra deliverų e, darbuotojai, E, dabar e, jie turi apsimokėti už e, socialinį draudimą, turi turėti savo telefoną, savo dviratį. Įmonė nepadengia, pavyzdžiui, netgi ir išlaidų, jeigu atsitinka nelaimingas atsitikimas. Ir juos taip pat kontroliuoja GPS sistemos. Ir jie dirba kaip fiktyviai savarankiškai dirbantis 4,20 eurus užsidirba už e, vieną užsakymą ir gali per valandą atlikti tokius du užsakymus įvykdyti. Ir dabar vyksta streikas ir kai kurie iš jų e, protestuoja ir savo, kad jie e, tampa tarsi atskirti, atsėti, tai yra nauja išnaudojimo forma ir aš noriu uh, Ponas e, Šuster klausė, koks yra naujas dalykas, bet e, man atrodo, kad tokiu būdu, bet koks darbo principas yra pažeidžiamas, mokesčių principai pažeidinėmi ir e, atsiranda tokios galimybės. Reikia skirtumus daryti tarp terminų bendro dalymosi ekonomika nėra tas pats kaip taip viena platformų ekonomika tuoj pat baigsiu. Ir taip pat buvo kalbama apie socialinės įmokas. Man atrodo, kad reikėtų tai priimti, reikėtų pridenti darbo rinką ir normas ir taip pat užtikrinti, kad darbuotojai būtų apsaugomi nuo skurdo ar neužtikrintumo. Lambert, Lambert. Jean Lambert. Dėkuoju, norėčiau padėkoti mūsų svečiams. Jie labai e, įdomiai kalbėjo, mums e, suteiks daug minčių, pamastymams jų pasisakymai. Norėjau paklausti apie tarptautinį aspektą visos tos veiklos. Mano nuomonė, mes turime pagalvoti, ar tai tikrai priklausytų mūsų kompetencijai ir gal, galėtume galbūt e, kalbėti apie socialinio saugumo priemonių dernevą tarptautiniu mastu ir žiūrėti, e, kas, pavyzdžiui, vienoje valstybėje reiškia savarankiškas darbas ir panašiai, ir pažiūrėti, kokios atsiveria spragos. Galbūt galima mums bus pagalvoti daugiau apie tai. E, dėl savarankiško darbo labai komisija dažnai apie tai kalba ir komitetas mūsų kalbame apie tai, kad reikia skatinti verslumą. Tai tarsi sprendimas daugelio problemų iš tikrųjų dažnai taip ir būna. Bet Kaip valstybės narės savo socialinės apsaugos mokesčio sistemomis reaguoja, ar jos sugeba spręsti problemas? Ir jeigu mes skatinsime tokį verslo modelį, ar mes e, numatysime sistemas, kurios užtikrins žmonių apsaugą, ar mes paprasčiausiai siūsime juos link bedugnės krašto, stumsime. Uh, su jų pensijomis, pavyzdžiui. Ir reikia labai plačiai nušviesti tuos dalykus, bet noriu paklausti, kaip valstybėse narise, kur daug yra jau tų naujų formų, kaip yra daroma. Man atrodo, tai būtų mums labai naudinga apie tai išgirsti. Jūs, kaip sakiau, kalbėjote labai plačiai apie e, kliento vaidmenį, apie įvairius jėgos santykius. Gal reikia pagalvoti, kaip mes galbūt galime galvoti apie tam tikrą švietimą, apie, kaip kalbėti apie mūsų kaip vartotojų vaidmenį. Labai ačiū. Laura Gėja. Jos nėra. Tuomet Dominik Martam. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Melan, vietojo. Ka... Dėkuoju, kad suteikėte man žodį, dėkuoju svečiams. Jūs kalbėjote apie tikrai naują dalyką ir mes dabar turime kažkaip tvarkyti su tais naujais reiškiniais ir reikėtų pirmiausia gerai apibriežti, kas yra e, bendro naudojimo ekonomika, nes tai tarsi ir pelno siekiantis modelis, atsiranda nauji komerciniai santykiai, bet trūksta teisės aktų šioje srityje. O e, Kyla klausimų taip pat ir dėl e, egzistuojančių teisės aktų, neaišku, ar bus galima tas egzistuojančias taisyklės taikyti. Taip pat reikia pasakyti, kad robotika, skaitmeniniai aspektai keičia mūsų e, visuomenę, mūsų gyvenimą ir atlikta yra tyrimų, kurie rodo, kad e, bus prarasta daug darbo vietų E, Eurofondą atlikęs yra tyrimų dėl to, kad darbininkų e, tų mėlynųjų apykaklių e, gali labai daug tokių žmonių prarasti darbo vietas. Ir norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs galvojate. Taip pat kitas dalykas - virš nacionalinis aspektas tų naujųjų platformų ar formų. Ir Taip pat kyla klausimai dėl e, to, kaip tai atsilieps socialinės apsaugos sistemoms ir kaip bus apsaugoti darbuotojai, kaip užtikrintas socialinės te, jų socialinės teisės. E, laisvė organizuojant darbą labai svarbus elementas, siekiant išlaikyti nepriklausomą, bet dažnai tas darbas e, yra papildomas darbas ir už jį nedaug mokama ir žmonės taip pat atsiduria skurdo pavojoje. Noriu paminėti Uber pavyzdį. Mes matome, kad atsiranda, tuoj baigsiu gerbos pirmininkė, atsiranda e, labai e, nemaža gale su tomis naujomis darbo formomis, ekonomikos formomis. Atsiranda nauji santykiai. Ir eu, galbūt tą išmanę, išmanę tarptautinę mes politiką galėtume taikyti, nes tokiu būdu uh, būtų galima užtikrinti, kad uh, ES direktyvų principai ir toliau bus taikomi. Nun, die... Ačiū. Dabar pradėkime diskusijas. Laiko turime iki 10.25. Būtų gerai, kad visi laikytųsi nustatytą laiko. Toliau Ines Sander, prašom. Merci, <clears throat> merci, monsieur le président. Je voudrais remercier. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems keturiems kalbėtojams, mūsų svečiams už e, pasisakymus šį rytą. Iš tiesų, pasaulyje daug kas pasikeitė ir toliau keičiasi. Norėčiau atkreipti dėmesį į pranašumus susijusius su uh, naujų apraiškų ekonomika. E, kai kam tai atneša naujų galimybių, e, ypač studentams, pavyzdžiui, kurie tikrai džiaugiasi nau, naujomis galimybėmis, taip pat ir kitoms asmenų grupėms. E, kitos asmenų grupės tai taip pat vertina pozityviai. Bet kaip buvo pabrėžta, e, naujos, užim, naujos užimtumo formos struktūros atneša ir tam tikrą riziką nes e, tai ypač aktualu socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos požiūrių. E, mano kolegos kalbėję pabrėžė, kad šiandien dar yra daug neatsakytų klausimų daugiau klausimų nei atsakymų. Kaip pasiekti, kad mes e, išnaudotume, kad mes išnaudotume tą šansą ir kaip mums reikėtų orientuoti, kurie kryptimi pakreipti politikai. Ir kaip profesorius Izak sakė, e, Reikia apsispręsti, ar reikia naujų teisės aktų, nes iš tikrųjų skirtingose valstybėse narėse e, darbuotojų ir savarankiškai dirbančių asmenų statusas yra nevienodai apibrieštas. Ar reikia naujų įstatymų? Ar galbūt reikia direktyvos Europos? Ar nepakaktų vien sustiprinti galiojančius nacionalinius įstatymus, ypač uh, dėl e, savarankiškai dirbančių asmenų teisių, nes jų statutas e, skirtingai apibrieštas skirtingose valstybėse. Taigi, mano klausimas, ar renkti naujus teisės aktus, jei taip, tai kur ir kaip, kokiu lygmeniu? Šbach. Ačiū toliau, Žorž Bach. Ja, dank, Ačiū pirmininkė. Nenorėčiau kartoti viso to, ką pasakė anksčiau kalbėję kolegos. Dar yra daug atvirų klausimų. Be abejo, mes dar turėsime spręsti šios labai sudėtingus klausimus. Kaip kad sakė ir kiti, man irgi neaišku, kaip būtų renkami duomenis mes galime kažko tai imtis tik turėdami duomenų, bet tikrai labai sunku tuos duomenis surinkti, rasti. Kaip kad sakė ekspertas iš EBPO, matėme, kad tik Šiaurės Europos šalyje uh, tokių duomenų daugiau. Iš rytų Europos šalių tokių duomenų praktiškai neturime, tai matėme iš ABPO eksperto skaidrės. Turime kalbėti ne vien tik tais apie savarankišką veiklą. Yra dabar ir tokių žmonių, kurie iš dalies užsiema savarankišką veiklą, bet jie nepatenka jokią kategoriją. Kai kurie efektyviai užsiema savarankišką veiklą. šis rytis kol kas dar tikrai labai neaiški ir ta takoskira tarp tokios veiklos ir nelegalaus darbo yra tikrai labai miglota. Jeigu mes norime išvengti nelegalaus darbo ar užtikrinti kontrolę, tai šioje srityje tikrai dar reikės nemažai padirbėti. Galbūt jau kas nors ir turi tokios patirties. Ačiū. Toliau e, ponia Kliūn. Um, Ačiū, pirmininkė. Ačiū visiems svečiams, kurie dalyvavo diskusijose. Mano nuomonė yra labai daug problemų ir valstybės narės tikrai turi e, dirbti, reikia įtraukti darbuotojus, darbdavius Reikia užtikrinti, kad e, darbuotojai žinotų, kokios yra jų teisės, kad būtų galima užtikrinti, jog nebus išnaudojimo ir kad tos formos būtų pripažįstamos valstybėse narėse ir kad darbuotojai žinotų, jog tikrai e, jų teisėms nekenkiama. Taip pat labai stiprus yra vartotojo vaidmuo. Uh, Kalbam apie platformų, gig, bendro naudojimo dalymosi ekonomiką, tai socialinė prasme labai e, didelė sritis, labai populiari tarp vartotojų ir turbūt nebus žengta atgal, bet vartotojų metu vartotojai taip pat turi suvokti, kad gali pasitaikyti, jog darbuotojai tose platformose ar ekonomikoje dirbantis gali būti išnaudojami ir kad turi būti užtikrintos jų socialinės teisės, e, socialinės įmokos e, turi būti numatytos taip pat, e, pakankamas atlygis jiems turi būti mokamas, nes viskas kai, turi savo kainą. Taip, E, plat, pavyzdžiui, vairuotojų paslaugos yra pigesnės teikiamos tų naujų formų. Tradicinės paslaugas teigiantys subjektai e, ima aukštesnius mokesčius, bet tai yra susiję ir su socialinės apsaugos dalykais. Dėl to, man atrodo, kad reikia šviesti vartotojus, reikia e, aiškinti apie tai, ka, kokia yra tikroji vertė pigių paslaugų. E, savarankiškai dirbantys žmonės, mano nuomonė, jeigu e, savarankiškai dirbi, turi teisę pasirinkti, kam teiki paslaugas, o nesi susijęs su viena konkrečia paslauga arba darbdaviu. Ir reikia tą sritį taip pat atitinkamai apibriežti. Labai ačiū. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Žvalgausi pasalę, Ar kas nors pageidauja žodžio? Äh, Šitą pridursiu, sako ponas Becker, pamiršau pabrėžti socialinių partnerių vaidmenį ateityje. E, tikrai bus e, labai svarbus, tai tą dar norėjau pridurti socialinius partnerius. Ačiū. Paskutinį kartą klausiu, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Paskutinę galimybę jums. Jeigu ne, tai vėl suteiksiu žodį ekspertams. Kiekvienam po penkias minutės prašyčiau atsakyti klausimus. Galite ir šešias mintas pasisakyti. Visų pirma, pane Duoja. Microphone, please. Oh, sorry. Pardon me again. Uh, yes, I thank all members uh, for the comments. Norėčiau padėkoti visiems parlamento nariams už pastabas. Uh, po visų ekspertų pasisakymų. Labai dažnai girdime raginimus užtikrinti aiškumą, vartojant įvairius terminus, nes tai susijęs su supratimu ir su tolesnėmis diskusijomis. Dar vienas pastebėjimas, kurį norėčiau išsakyti Galvant apie e, dalymosi platformų ekonomiką, aš sutinku, kad e, dalymosi ar bendro naujimo ekonomika gali reikšti tarsi, kad darbas e, niekas nedirba. Bet reikia kalbėti apie tai aiškiau, tokiu būdu mes galėsime formuoti mintis, idėjas ir reikia ieškoti sprendimų. Ir visiems ekspertams noriu pasakyti, kad reikėtų mums dirbti kartu, ieškoti sprendimų, kadangi skaitmeninė ekonomika labai sparčiai auga. Dar vienas dalykas e, labai svarbu yra duomenys. Reikia e, mums duomenų, kad galėtume daugiau plačiau sužinoti apie tai, kas vyksta ir ieškoti sprendimų. E, Man atrodo, kad moksliniai tyrimai labai naudingas dalykas, tolesni tyrimai, darbuotojų e, veiklos tyrimai. Airijoje e, mes e, suprantame, kad žmonių balsas, tų, kurie dirba bendro naudojimo platformose, būtų išgirstas. Ir E, tokiu būdu mes žinosime, kur link žengia ta naujoji ekonomika. E, norime akcentuoti, kad reikia daugiau iškumo, reikia daugiau mokslinių tyrimų. E, parlamento narys Kliūn kalbėjo apie tai, kad visos valstybės narės gali imtis pirmo žingsnius siekdamos užtikrinti uh, E, didesnį aiškumą, aiškindamos darbuotojams apie jų teisės. E, tai nėra vengimo kažkokio klausimas. E, dažnai tradicinė prasme savarankiškai dirbantis gali taip pat būti neužtikrinti, bet dažnai žmonės netgi ir nežino to, ką turėtų žinoti. Nėra tai sistemiška, ne visais taip atvejais yra, bet uh, reikia informuoti plačiau žmonės apie jų e, teisės, apie galimybės gauti informaciją. Aš turbūt e, tie apsiribosiu tuo, svarbiausias dalykas - daugiau aiškumo, daugiau tyrimų ir informacijos apie ateities darbą, apie platformas, bendrodalymosi ekonomiką ir e, taip pat raginimas e, teikti daugiau informacijos ir reikia kaip galima greičiau e, pradėti iniciatyvas tokias informavimo, kad žmonės žinotų apie tai, kaip viskas turi vykti. Dėkuoju. Oliver Rotik. Pirmasis pastebėjimas. Ponas Becker apie tai kalbėjo. Mes turėtume pirmiausiai pasitelkti egzistuojančius teisės aktus. Iš tikrųjų, mums nereikia tiek daug naujų įstatymų. Buvo teisingai pasakyta, kad e, įstatymų yra pakankamai. Bet svarbiausias dalykas yra įgyvendimas tų įstatymų teisės aktų. E, didelės bendrovės jau daugybę metų ieško gudrių būdų, kaip išvengti mokesčių ir teisininkų firmos e, jiems padeda ir jos randa puikių būdų, kaip tą padaryti, kaip padaryti, kad įmonės nebūtų atsakingos. Kitas susijęs dalykas yra e, tarptautinis aspektas ar bendrasis aspektas, apie tai kalbėjo Jean Lambert. Uh, realiame pasaulyje turime jau tų problemų, pavyzdžiui, statybos pramonė. Europos lygmenių profsąjungos statybų sektoriaus kalba apie tai, kaip pavyzdžiui Airijos e, socialinės apsaugos sistema e, taikoma Rumunijos darbuotojams ar Kipras e, taip pat pasitelkiamas jos sistemos. Yra viskas labai suvelta. Aš, kai kalbu su savo kolegomis, jie sako, mums vidaus rinka neveikia, tai reiškia, kad Europa nepasiteisina ir yra problemų. Pažiūrėkite į Brexitą, viena iš problemų yra ta, kad prof, ši profsąjungos e, e, kalbėjo apie tai, kad e, nereikia išstoti iš ES, bet jos nesugebėjo įtikinti žmonių. Junktinė karalystė matome atitinkamas tendencijas, bet ir kitur. Taigi mums reikia svarbių iniciatyvų. Aš, e, kai kalbame apie socialinį ramstį ateinantiems dviems metams, aš kreipiuosi pana Junkerį ir raginu užtikrinti e, vidaus rinkos tarnavimą žmonėms. Mes tikrai turime daug neišspręstų problemų. Dar vienas klausimas. Savarankiškai dirbantis asmenys. Man atrodo, kad yra daug fiktyvaus darbo šioje srityje. Vėlgi, tai yra taisyklių gyvendinimo klausimas, nes šiaip viskas tarsi paprasta, darbuotojas yra e, tas, kaip mes įsivaizduojame, ar ne. Ir e, jeigu paklausime žmonių, jie aiškiai pasakytų, taip, tai yra tikrai savarankiškai dirbantis žmogus, tai nėra savarankiškai dirbantis žmogus. Reikia, man atrodo, ir sveiko proto, ne tik tai vien e, taisyklių. E, verslas, verslumas. E, tai tokia įdomi man tema. Jeigu darbuotojas negali užsidirbti pragyvenimui ir neturi darbo, tai socialinės apsaugos sistema uh, valstybė sako, tapk verslininku ir turės daugiau šansų. Man atrodo, kad tai yra ciniška. Verslumas yra geras dalykas, bet tai nėra, turbūt neturėtų būti būdas siekti dar labiau atskirti žmonės ir e, nustumti juos į dar beviltiškesnę padėtį. Ne, ne tokiu būdu mes turime galvoti apie verslą kaip e, ateitį, ne taip. Kitas dalykas e, - mainai. Ryte, pavyzdžiui, prisijungiu prie interneto ir žinai, kad tu gauni kažkokį darbą kitomis die, kelioms dienoms, o paskui vėl nieko neturėsi, tai taip pat gali labai pakengti visuomeniai. Vienas dalykas, dėl kurio sutinku, yra tai, kad studentams, e, namų šeimininkėms platformų darbas yra svarbus. Mes bandėme uh, E, ženklą sukurti. E, ir viena moteris, kuri galbūt nebuvo, e, neturėtų galimybių dirbti. Psai, kad tai yra vienintelė galimybė jai dirbti iš, pavyzdžiui, Persijos įlankos. Ir, ir, ir, ir, ir tai tikrai gera galimybė ir mes turime galvoti apie tokius atvejus, nes e, tai suteikia tikrai naujų šansų žmonėms. E, duomenys e, FEPS Europą taip pat jau keletą metų rengia apklausas, mes žiūrime į gig ekonomiką. Kai kuriuose šalyse ir iš tų šalių, kurią žiūrėjome, maždaug 2,5 procento darbo jėgos daugiau negu pusę savo pajamų užsidirba iš gig ekonomikos. Taigi sektorius yra didelis ir jis tikrai auga. Ačiū toliau, ponas Bretė. Um, uh, Norėčiau pakomentuoti pono Šusterio e, teiginį. Aš noriu atsiprašyti, jei neaiškiai pasisakiau, galbūt dėl to, kad trūko laiko. Aš tikrai nesakiau, kad visi tie darbuotojai yra dirba savarankiškai. Tai, tai, tai reikštų per nelik daug teisinių niuansų. Aš kalbėjau apie savarankiškai dirbančius asmenys dėl kelių priežasčių. Visų pirma, negalime įvertinti remiantis turimais duomenėmis, kas tie žmonės. Taip pat vertindami duomenis, kuriuos turime, e, daugia, labiausiai kalbama apie savarankiškai dirbančius asmenys nes dažniausiai žmonės save priskiria savarankiškai dirbantiems patys, atsakinėdami į apklausas, bet iš tikrųjų jų grupė yra, tokių žmonių grupė yra didesnė. Taip pat dėl iš socialinės apsaugos perspektyvos. Būtent tokiai kategorijai daugelis tų darbuotojų priskirtini ir tikriausiai jūs teisus. Tai pavojinga yra daugybė egzist, jau kurį laiką egzistuojančių problemų, bet iškilo ir naujų klausimų viskas keičiasi sparčiai, yra tam tikras susiskaldimas. Ir buvo kiti kalbėtojai minėjo socialinę apsaugą, bet mes turime peržiūrėti galiojančias taisyklės ir užtikrinti visiems jų teisės. Norėčiau pakalbėti apie duomenų, apie duomenų klausimus. E, manau, kad turime tobulinti e, apklausas. Ačiū. E, ir galbūt reikia išplėtoti, e, parengti išsamesnės e, apklausas, anketas, kad galėtume surinkti daugiau duomenų, ypač jeigu tų darbuotojų grupės yra mažesnės. Taip pat reikia renkti apžvalgas, kad geriau įsigilintume į padėtį. Dar vienas dalykas, privatus sektorius kaupia daugybę duomenų apie, apie tokius darbuotojus, apie tokius žmonės. Reikia privataus ir viešojo sektoriaus partnerysčių duomenų srityje. Taip pat ir, pavyzdžiui, kiek mokesčių jie moka, kad galėtų vykti informacijos mainai. Tai būtų informacijos mainai, o ne, ne duomenų srautai. Dar šiek tiek apie duomenys turime mažai informacijos ir labai daug kalbama apie tai, kad darbo vietos keičiasi, kad žmonės dažnai kaitalioja darbo vietas, apie taip kalbama, tačiau nežinome, ar iš tikrųjų taip yra. Ir EBPO e pradeda renkti tyrimą, ar iš tikrųjų darbo judumas taip, taip, taip, taip suaktyvėjo. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose tendencijos kitokios. E, nėra to, to, tokio didelio judumo darbuotojų kaip prieš dešimtį metų. Ir da, da, vietoje, vieno darbo vienoje vietoje, vienoje darbo vietoje trukmė keičiasi. Prieš dešimtį metų kalbėjome apie tai, kad reikia skatinti savarankiškai dirbančių asmenų grupę, verslumą Buvo dėkiamas paskatos, kad tai paskatintume. O dabar bandome suvaldyti tas e, iniciatyvas ir tendencijas, nes suvokėme, kad, e, kad e, savarankiškai dirbantis asmenys neteisingai suklasifikuoti. Junktinėje karalystėje e, fiskalinių tyrimo institutas parengė apžvalgą apie tai, ar subsidijos skirtos savarankiškai dirbantiems asmenims yra pateisinamos ir atsakymas daugeliu atveju yra ne, nors Junktinė karalystė yra kitokia situacija. Ten pensijos mokamos ir e, savarankiškai dirbantiems asmenims, tačiau jie neįneša, jie nemoka įnašų, taigi atsiranda spraga biudžete. Toliau šalių apžvalga. Kaip šalis tinkamai sutvarkė socialinės apsaugos sistemas. Tai labai plati tema. Ir didžia dalimi susijusi su galiojančiais reglamentais, įnašais, galiojančiomis ribomis. Reikėtų peržiūrėti taisyklės. Noriu pateikti, pateikti keletą pavyzdžių, iš kurių galima pasimokyti. Pavyzdžiui, Austrijoje yra mok... gali turėti atskirą E, mm, sąskaitą, kurią, kurią tu gauni, e, pavyzdžiui, e, pašalpą tuo atveju jį prarandi darbą. Tai yra, jeigu persikeli į kitą šalį, neprarandi tokių pašalpų. Taip pat ne, pašalpos bedarbiui. Pavyzdžiui, jeigu gauni bedarbę pašalpą ir e, gauni darbą šešiems mėnesiams, tai reiškia, kad tu neprarandi visų savo teisių ir kaip tas darbas, kaip nebeturi darbo, tas, to, tos teisės nedingsta. Taip pat kalbant apie savarankiškai dirbančių asmenų, teisės į pensijas yra daugybė spragų. Čia, bet yra galimybė e, nutraukti kuriam laikui tos mokėti, tų įnašų mokėjimą, paskui vėl atnaujinti. E, Ačiū, aš jau kalbėjau penkias minutės, man atrodo. Uh, <clears throat> Dankeschön, jetzt. Labai ačiū. Toliau profesorius Martin Rizek. Labai ačiū už klausimus. Vienas iš svarbiausių klausimų yra, kokių naujovių reikia. Nepamirškime ir darbuotojų skirstimo į kategorijas klausimo. pat nepamirškime, kad daugelie šalių yra tam tikros tradicijos, ką daryti su smulkiaisiais e, e, verslininkais. Na ir čia reikėtų nepamiršti ir to, kiek kainuoja savarankiškai dirbančių darbuotojų darbas. Uh, jeigu žmonės vertina, žmonės vertindami savo e, pačių darbo kaštus turėtų gauti tokias pajamas, kad jie galėtų e, pragyventi, antraip tai prieštarautų bet, kokiam, bet kokiems e, konkurencingumo dėsniams. Pats žmogus nusistato savo darbo kainą. Uh, šį klausimą reikėtų vertinti ir iš socialinės politikos pusės. Tai susiję ir su technologijomis. Kokia čia naujovė? Tos technologijos e, nėra automatiškas dalykas, daug kas priklauso nuo mūsų, kaip mes tas technologijas panaudosime. Vienas mokslininkas aprašo kaip e, tai siejasi su e, e, rankinio darbo industrializavimu. Mes įprastinėje pramonės srityje viską galime jau labai smulkmeniškai sukontroliuoti. Pavyzdžiui, kažkas prekiauja akcijomis, jis yra vertinamas kasdieną, kaip anksčiau e, darbininkas būdavo vertindamas pagal tai, kiek e, kažkokių dalių jis pagamina per dieną. Ir dabartinis didžiausias iššūkis yra darbas virtualioje erdvėje, tarp valstybinis darbas, e, e, kai žmogus įsikūręs vienoje šalyje, o paslaugas teikia kitoje šalyje, virtualioje erdvėje. Aš, pavyzdžiui, galiu e, kažkokius mokslinius tyrimus nusiųsti gydytojui iš Indijos internetu ir jis man gali pateikti to tyrimo rezultatus. Kalbame apie didžiulį didžiulę virtualią erdvę. Ir tai yra didelis iššūkis e, socialinės apsaugos, e, mokesčių sistemams, neaišku, kokią teisę reikia taikyti, neaišku, kur galima teikti skundą. Jeigu aš ir turiu kažkokią uh, sutartį e, sudarytą Austrijoje, dar nieko nereiškia, galbūt aš dirbu su žmogum, e, kuris yra Indijoje ar JAV ir tai kelia tikrai daug nemažų problemų. Antra, atsitinka ir taip, kad tie savarankiškai dirbantis asmenys patys reguliuoja kainas. Tai nėra naujovė, taip jau uh, E, yra ištisus šimtmečius, tai buvo, pavyzdžiui, ir 19 šimtmetyje. Bet tuomet atsirado ir e, profsąjungos, kurios pradėjo kolektyviai dėrėtis, e, teisingumo teismas, priemė nemažai sprendimų dėl konkurencingumo teisės. Uh, Ir dabar kila klausimas, ar mes tuo galėsime pasinaudoti. Kaip jau buvo sakyta, reikia atsižvelgti ir socialinius partnerius bei subsidiarumą. Mes kol kas dar neturime mechanizmų. Kas atstovaus tokius darbuotojus profsąjungos, darbuotojų asociacijos? Su kuo mes dėrėsimės? Su kuo dėrėsis vartotojai platformos? Mes turime pagalvoti, kaip šią problemą išspręsti. Na ir galiausiai Apie tai dar e, nedaug kalbama, bet pasakysiu štai ką. Keičiasi vertybės. Darbuotojų galvoje keičiasi vertybės. Jau buvo atlikti tyrimai šioje srityje. Savarankiškai dirbantis asmuo save kaip patokį ir turi suvokti. Ir ką tai reiškia? Kad E, tokie savarankiškai dirbantis asmenys nebūrėsi profsąjungas, bet jie tarpusavyje konkuruoja. Ir tas, e, ta konkurencija vis aštrėja, tai įtakoja ir kainas. Ačiū gerbiamas profesorių, labai ačiū keturiems ekspertams. Ši diskusija buvo labai naudinga užimtumo komitetui. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau dirbsime šią srityje, palaikydami glaudžius kontaktus su e, Europos komisijos generalinio užimtumo direktoratu. Noriu pasveikinti didžiai Ample atstovę. Prašom, gal turite ir jūs komentarų. Much, Ačiū pirmininkė. Esu Marija Nyber iš užimtumo e, ir įgūdžių direktorato. Buvo tikrai, įvyko tikrai įdomi diskusija, įdom, įdomus pasisakymai ir norėčiau pakomentuoti rezoliuciją dėl bendradarbiavimo pridžiamos ekonomikos ir komisijos rengiamą atsaką ją. Ja. Norėčiau kai ką pasakyti apie duomenis ir galimybę jais pasinaudoti. Mes e, pradėjome gyvendinti bendradarbiavimo grindžiamos ekonomikos darbo vertė praėjusiu metu birželio mėnesį ir tikrai stinga duomenų ir informacijos. Komisija bando įveikti susidariusią padėtį. Dirbame draugė su Eurostat agentūra, kad e, situacija pagerėtų. Ir esame parengę keletą studijų kurias pradėjo rekti kelios komisijos tarnybos, taip pat ir žimtumo direktoratas ir bandome išsiaiškinti, kokį poveikį bendradarbiavimo ekonomika daro ES ekonomikai. Ir pasiekėme neblogų rezultatų. E, antrame ketvirtyje mm, parengsime visą informaciją ir mielai tą informaciją su jumis pasidalinsiu kai ją turėsime. Taip pat nedeklaruoto darbo platforma e, sukurta. E, dirba šioje srityje taip pat e, socialinių klausimų komitetas nu, domisi šiais aspektais. Bandome įvertinti bendradarbiavimo ekonomikos poveikį, e, jo, to poveikio mastą ekonomikai. Kalbant apie statistinius duomenis, būtų įdomu pasidomėti, pavyzdžiui, Kanados statistinių duomenų agentūros paskelbtais duomenimis apie e, bendradarbiavimo ekonomikos rezultatus. Jie konkrečiai domėjasi e, asmenų pervežimų, transporto sektoriumi ir pastebėjo, kad E, teisę, tai dirbančios, e, teisė tai dirbančių darbuotojų skaičius to, tokiose, tokiais atvejais sudaro mažiau nei vieną procentą. Labai ačiū. Nebandysiu visko apibendrinti, tik pateiksiu keletą pastabų. Pirmoji pastaba. E, mane įkvėpė Hans Becker Jis kalbėjo apie socialinę rinkos ekonomiką, o ne apie laisvą rinkos ekonomiką. Kas yra socialinė rinkos ekonomika? Tai reiškia, kad mes galime iš socialinės pusės bandyti reglamentuoti tai, ką tik įmanoma. Kalbama apie didžiulį lūžį darbo pasaulyje per Ir tai ko gero pats didžiausias lūžis per pastarąjį šimtmetį. Met, pastarąjį šimtmetį. Vokietijos federacinė vyriausybė yra paskelbusi dokumentą Pramonė 4.0. Mūsų laukia tikrai didžiulis perversmas ir dėl to reikės ir atitinkamo, atitinkamo e, reglamentavimo. Uh, Aišku, čia reikia nepamiršti ir socialinių partnerių, bet to nepakanka. Reikia ir tam tikro visuomeninio politinio reglamentavimo, ne vien tik tais nacionalinių lygmenių. Kadangi šis fenomenas, šis, šios darbo formos yra tarp valstybinio pobūdžio, reikia reglamentavimo ir europinių lygmenių. Tai buvo viena pastaba. Turiu ir antrą. Pastarąsias savaitės aš iš tolo stebėjau kaip kalbama apie pramonę 4.0 ir e, darbo pasaulio pokyčius. Akademinė prasme e, kalbėjau, e, stebėjau iš savo lygos patalo ir supratau, kad pasaulio žiniasklaidoje dėmesio tam labai trūksta. ir Europos parlamente to trūksta. Europos parlamente kalbama apie e, socialinių teisų ramstį, bet panašu, kad e, tai niekaip nesijama su būsimais pokyčiais. Dar turime nemažai padirbėti tam, kad socialinių teisų ramstis įgytų daugiau svorio visuomenės akise. Socia Europos socialinių teisų ramstis yra ne rekomendacija. Tai yra ramstis įtvirtinantis žmonių teisės socialinės teisės. Taip pat turime suprasti, kad turime užkirsti kelią naujam padieniui darbui. Mes galvojame, kad toks padienis darbas jau yra įveiktas visiems laikams, bet matome, kad šiandien tai vėl tampa naujų standartų. Turime tam užkirsti kelią. Čia uh, E, e, visi turi prisimti savo atsakomybę, taip pat ir mūsų komitetas. Labai ačiū visiems už diskusiją, ačiū ekspertams, ačiū komisijai. Mes ir toliau gilinsimės į šią temą. Ir manau, kad ateinančiais metais tai turėsime gilintis e, dar labiau, negu kad norėtumėm. Dar liko 8 minutės iki 11. Tai reiškia, kad mūsų technikai gali pasiruošti kito klausimo svarstymui. O aš skelbiu 8 minučių per traukėlę, kuriai pasibaigus tęsime darbą. Hm?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 Can you hear me? Okay, we're gonna make a test. Euh, alors à la régie, on me fait signe ici que vraisemblablement le son ne passe pas dans, le, dans les casques. Uh, can you can you please say a few things uh, continuously, please, because we need to make a test. Thank you.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 Mes e, nuolat naudojame įvairias e, konferencijų technikas, e, prezentacijų technikas ir dabar mes galime pereiti prie penktą darbo tvarkės klausimą, tai yra Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas. Pranešėja yra Helga Stevens. Uh, E, Papasakosiu, e, kokia e, procedūra, darbo procedūra bus taikoma, bet manau, kad ir taip visiems viskas žinoma. Mėly kolegos, tikiuosi, kad galime pradėti darbą. Prašau jūsų dėmesio. Taigi dėl darbo tvarkos. Mes matome ir teksto perdavimo E, priemonės. Naudosime raudonas, geltonas, žalias kortelės. Raudona kortelė reiškia, kad nesuprantame, ką sako kalbėtojas. Geltona kortelė, jeigu kalbėtojas kalba per greitai. O žalioji kortelė rodo, kad viskas gerai. Prašau korteles e, palikti ant salės ir jų per vasaros atostogas nenaudoti per futbolo rungtynių. rungtynės. Taigi prašau kortelių neišsinešti iš salės, sako pirmininkas. Taigi šiandien kalbėsime apie Europos strategijos dėl negalios įgyvendinimas. Pasikvietėme ekspertų e, Emanuel Gronš iš Europos komisijos, Nadia Hadada iš Europos negalios forumo Rosita Hikiai, iš Europos ombudsmeno tarybos tarnybos ir Tanija Tačič iš UNCRPD komiteto. Su juo bendrausime per videokonferenciją. Kolegos technikai bandė sutvarkyti techninius reikalus. Tikiuosi, kad dabar viskas gerai ir kad mes galime pradėti darbą. Tam, pona, kad ponas Tačič taip, Tačič taip pat galėtų dalyvauti. Visų pirma, Manuel Gronš iš DJ Empel, iš Generalinio užimtumo direktorato. Prašom. Ačiū, ponia pirmininkė, už kvietimą komisijai pristatyti Europos e, neįga, strategijos dėl neįgaliųjų įgyvendinimą 2000, e, iki 2017 metų. Ir noriu taip pat pasižiaugti, kad bendradarbiavame su ponė Stevens dėl šios strategijos įgyvendinimo apta, ap, aptarimo. Mm strategija parengta siekiant įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją dėl neįgaliųjų teisių bei užtikrinti Europos komisijos veiksmų nuoseklumą šioje srityje. Strategija ypač akcentuoja prieigą, dalyvavimą, e, lygybę, užimtumą, švietimą ir mokymus, socialinę apsaugą, e, sveikatos apsaugą bei e, išorės matmenį. Mūsų parengta kita e, apžvalga šių metų vasario mėnesį, tai yra darbinis mums skirtas dokumentas, kurį rengia tarnybos. Ir tai nėra e, vertinimas kaip po toks, tai nėra dar oficialus e, įgyvendinimo vertinimas strategijos, tas dokumentas neapima ir ateities vizijos. Ten nekalbam apie tai, ką dar nuveikti, ką reikėtų nuveikti. Tiesiog įvertinama būklė, įvertinama, ką nuveikė komisija, gyvendindama strategiją, kokių veiksmų ėmėsi, ko tikėtasi ir ką dar reikia nuveikti. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad e, tikimės tą ataskaitę parengti anksčiau nei tikėtasi. E, e, įvyko viešosios konsultacijos, kurios mums suteikė daug peno pamastymams. E, daugiau nei vos ne 2000 atsakymų sulaukėme ir prireikėjo laiko, kad išanalizuotume visus atsakymus. Informacija, apibendrinta informacija yra, apie tai bus komisijos ataskaitoje ir pastebėjome, kad labiausiai akcentuojamas klausimas E, tose konsultacijose, tai yra užimtumas e, darbo vietos negalėsiams asmenims. Būtent tai paaiškėjo. Prieduose prie tos ataskaitos rasite kitų dok, e, naudingų dokumentų. Ten gilinamės į strategijos įgyvendinimo aspektus, aptariame tai, kas nuveikta, bei e, vertiname, kokias e, jungtinių tautų komiteto rekomendacijas įgyvendinome. Penktajame priede, penktas priedas yra ypač naudingas, nes ten labai išsamei aptarti visi teisiniai dokumentai, patvirtinti pastaraisiais metais, e, kuomet buvo įgyvendinama strategija, kur, kurie dar yra svarbus ir kurie yra susijęs su e, neįgaliaisiais nėra išvardintos visos e, ES kompetencijos neįgaliųjų teisų srityje. E, tos kai kurių dokumentų gyvendinime dalyvauja ir taryba, darbas yra daug ilgesnis, bet mes pabandėme aptarti visus teisės aktus, patvirtintus iki šiol ir kurie prisideda, padeda įgyvendinti strategiją dėl neįgaliųjų teisų ir pasta, konstatuojame, kad tokių dokumentų yra apie 130. Europa, tai reiškia, kad ES pasiekė nemenkos pažangos šios rytyje. Šio darbinio dokumento išvadose konstatuojama, kad strategijos e, tikslų įgyvenimas vis dar lieka n, aktualia užduotim įdėkta nemažai priemonių, bet reikia toliau dirbti, gyven, dėkti visus veiksmus, kad strategija būtų įgyvendinta iki 2020-ųjų. Konkrečiai, kalbant apie, kalbame apie užimtumo, švietimo ir įtraukties sritis. Noriu Jūs taip pat pateikinti, kad komisija yra atsidėjusi e, šiam darbui ir tikslo sėkimui ir nori strategiją gyvendinti iki 2020-ųjų. Dabar konkrečiu apie tai, kas jau pasiekta, kokia pažanga pasiekta. E, patvirtinome, pas, patikėme pasiūlymą ir patvirtinome, e, e, įgyvendinome Europos prieigos aktą, taip pat direktyva, direktyva dėl svetainių, teisės aktai dėl transporto, ypač akcentuojant transporto prieinamumą ir reikalingų paslaugų teikimą, įgyvendinome eksperimentinį projektą E, dėl neįgaliesiams skirtųjų kortelių. Projektas e, mūsų nuomonė buvo teigiamas, rezultatai geri, šalis gali jį, jį dėkti. Taip pat daug nuveikta pasitelkus struktūrinius fondus prieiga ir nediskriminacija, tai dvi iš ankstinės sąlygos, kur, kur, kurios turi būti tenkinamos prieš padedant įgyvendinti vairias veiklos programas. Uh, Europos socialinių teisių, ramstis kitas rytis, taip pat tai, kas nuveikta e, įgyvendinant e, žmogaus teisų veiksmų planą. Čia galėčiau patikti daugybę prie kriterijų. Erasmus Plus program, programoje taip pat akcentuojami duomenys apie neįgaliuosius. E, šioje ataskaitoje aptart, ap, aptarti visi nuveikti darbai ir ir rezultatai tikrai pozityvus. Tai yra darbinis dokumentas. Mes, mes kol kas dar nekalbame apie tai, kaip, kaip, ar mums pavyko našiai viską įgyvendinti ir ką dar lieka nuveikti. Nuo šiol akcentu, kalbė, mąstysime apie ateitį. Ką, ką reikia dar nuveikti toje 2010-2020 strategijoje. E, Darbinėme dokumente apie tai nekalbama, bet žinoma, mes imsimės, pradėsime renkti oficialų strategijos įgyvendinimo vertinimą ir remsimės politinėmis kryptimis, aiškinsimės, ar mums reikia Europos strategijos tolesnės dėl neįgaliųjų. Uh, E, kokiam laikotarpiui, kokius veiklos rytis jį turėtų apriepti, kokius sektorius. Tai svarbus klausimai. Ir manome, kad e, pranešimas, kurį patvirtins parlamentas šiame darbe, rengdamas šį, šį, dirbdamas šį darbą, kurį uh, pradėjo Helga Stevensi, mums atrodo, yra labai naudingas, nes jūs galėsite nueiti toliau, apriepti plačių, nei mums pavyko mūsų darbinėme dokumente. Ir noriu iš anksto Jums padėkoti už Jūsų esminį indėlį į mūsų pamastymus apie ateitį. Ačiū uždėmesi. Dank, Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį Nadijai Hadad iš Europos E, neįgaliųjų forumo. Septynias minutės, prašom. Labai ačiū, pat, kad pakvietėte mūsų forumo atstovus į šį pasikeitimą nuomonėmis. Mūsų fondas atstovauja 80 milijonų asmenų su negaliu Europoje. Mes džiaugiamės, kad užimtumo komitetas ir parlamento nariai Helga e, Stevens, kur rengė šį pranešimą, visiškai atsižvelgė į reikalavimus išdėstus e, ketvirtas straipsnio trečioje dalyje neįgalių teisų konvencijoje. Ir nuo pat pradžios ji. Jį Rengdama pranešimą įtraukia asmenį su negale, jų taip pat jiems atstovaujančias organizacijas. E, neįgaliųjų forumas ir jo nariai e, labai plačiai yra įsitraukę į, e, dalyv, į šią veiklą ir dalyvauja buvo sustikimuose su ekspertais, birželio mėnesį Europos parlamente Taip pat e, mes remsime pranešėją Stevens, e, jai toliau rengiant pranešimą. Svarbiausi mums klausimai yra tokie. Pažangos ataskaita Europos komisijos e, plačiai apžvelgia visas priemonės, kurios buvo įdėktos tam, kad būtų gyvendinti veiksmai Europos strategijoje dėl negalios numatyti aštuoniose srityse. Taip pat labai įdomu pastebėti, kad įgyvendinamos e, baigiamosios pastabos, e, kurias ES e, gavo iš neįgaliųjų teisių konvencijos komiteto 15 metais. Taip pat reikia pasakyti, kad Europos strategija dėl neįgalumo turėtų būti iš esmės peržiūrėta ir turėtų būti naudojama parengti naujam veiksmų planui 2017-2020 metais. Taip pat e, organizacijos neįgaliųjų ragina E, toliau ir parengti kitą strategiją ES dėl negalios 20-30 metams, vadovaujantis konvenciją. Mes kreipiamės į Europos komisiją ir prašome, kad būtų pradėta rengtis kitai naujai e, strategijai įgyvendinančiai toliau negalių teisų konvenciją, kad būtų įvertintos, e, įvertinta patirtis, kaip įtvirtinamos negalių teisės ir taip pat reikia praplėsti strategiją strategijos apreipti, dėkti naujas sritis ir numatyti peržiūrą politikos priemonių, programų, finansavimo priemonių, pavyzdžiui, Europa 2020, lyčių lygybės strategija, vaiko teisų strategija, ES išorės veiksmos, veiksmų įsipareigojimai. Taip pat reikia numatyti aišku gyvendimo priemonių tvarkaraštį, lėšas, kad būtų galima įgyvendi priemonės ir reikia taip pat vertinimo svertų ir rodiklių negalių. Strategija ES dėl negalios buvo patvirtinta prieš įsigaliojant konvenciją jungtinių tautų dėl negalių teisų. Dėl to reikia strategiją priderinti prie šios e, konvencijos. Nauja strategija 10-30 metams turėtų įtraukti visas ES institucijas ir agentūras ir taip pat visiškai įtraukti visas e, negalių teisų konvencijos komiteto e, baigiamasias pastabas suformuotas ES. Naujoji strategija 10-30 metams taip pat turi būti visiškai integruota, inkorporuota į bendrasias socialinės makroekonominės nacionalinės strategijas, taip pat tokias kaip Europa 2020, Europos semestras ir įgyvendinimo mechanizmus. Ir taip pat e, reikia siekti vadovaujantis e, strategiją gyveninti darnaus vystimosi tikslus, kurie yra išdėstyti Junktinių tautų 2030 darbo tvarkė. 2021 metai turėtų būti paskelbti kitais e, Europos metais asme, e, skirtais asmenims su negale. Mes taip pat e, pateikėme labai daug informacijos e, dialogams ekspertų ir tie mūsų pasiūlymai, informacija bus pagrindas pranešimui mes norime, kad būtų platus klausimai įtraukti į naująją strategiją, atsižvelgiant į konvencijos nuostatas. Ir tam, kad būtų galima integruoti neįgalių teisės, komisija turėtų pirmiausia iš esmės įvertinti, kaip teisės aktai, politikos priemonės ir programos atsižvelgia į neįgaliųjų reikalus. Tokiu būdu bus galima visiškai suderinti teisės aktus su e, konvencijos dėl neįgaliųjų teisų nuostatomis. Ir e, toks įvertinimo veiksmas turėtų E, būti palydėtas analizės spragų, trūkumų dabartiniuose teisės aktuose, politikos priemonėse ir e, reikia priderinti prie konvencijos taip pat e, veiksmus, kad būtų užpildytos spragos. Ir analizė turėtų būti aiškiai numatyta tokia peržiūrėtoje Europos strategijoje dėl negalios. Jungtinių tautų negalių teisų konvencija numato, kad negalių teisų organizacijų atstovai turi būti įtraukti į konvencijos įgyvendinimo ir stebėsinos procesus, su jais turi būti konsultuojamasi. Uh, Europos strategijos dėl e, negalios e, tolesni veiksmai turėtų e, numatyti prasmingą tikrą struktūrinį dialogą su Europos negalių judėjimu ir atspindėti visą įvairovę pagal ketvirto straipsnio trečią dalį ir 33 straipsnio trečią dalį kalbu apie negaliųjų teisų konvenciją. Taip pat Europos komisija turėtų parengti pajėgumų stiprinimų programą, kad e, neįgaliųjų organizacijos galėtų įvykdyti savo pagrindinės prievolės. Galiausiai e, mes rekomenduojame e, sukurti tarp institucinį koordinavimo mechanizmą, kad būtų galima sklandžiai, e, be trukdžių įgyvendinti Europos strategiją dėl negalios, baigiamasias pastabas ir jungtinių tautų negalių teisų konvenciją ir apimti tokius dalykus kaip konsultacijas ir prasmingą įtraukimą į konsultaciją su negaliųjų organizacijomis ir prasmingą jų traukimą į visus veiksmus. Ačiū. Dabar Rauzi Taheki iš Europos ombudsmeno institucijas. Ačiū pirmininkė, gerbėmi nariai, ponė Stevens, ačiū už tai, kad pakvietėte Europos ombudsmeno instituciją į šį renginį. Šį rytą, šiandien e, ombudsmeno institucija atstovauja e, neįgaliųjų teisų konvencijos sistemą kon, kur ir komitetą šiuo klausimu, kuris prižiūri, kaip įgyvendinama e, konvencija visose sritise. E, ta priežiūros institucija sudaro Europos parlamentas, Europos ombudsmeno institucija ir Europos neįgaliųjų forumo, kurio, formas, kur, e, kurio atstovė ką tik pasisakė. Ir visi, visos dalyvaujančios institucijos e, atlieka savo užduotis įgyvendindamos priežiūrą. Kalbėdama apie strategiją dėl neįgaliųjų, norėčiau e, paminėti keletą e, neseniai pradėtų veiksmų. 2017 balandžio mėnesį e, priežiūros kon, priežiūros institucijos susitiko su Kauhom atstovais ir keitėsi nuomenėmis dėl e, neįgaliųjų aspekto integravimo, nuostatų dėl neįgaliųjų integravimo visas es teisės aktus, kompetencijų paskirstimą ir galimybės ES ratifikuoti e, konvencijos e, e, neprivalomą protokolą. 2017 gegužė Europos priežiūros sistema susitiko su nacionalinėmis stebėsenos institucijomis. Susitikime kalbėjome apie konvencijos 19 straipsnį teisę į savarankišką gyvenimą ir ES struktūrinių ir investicijų fondų panaudojimą e, su, paremant to, tokio gyvenimo galimybę. Kalbame apie tai, kokį darbą atlieka atskiri šios sistemos nariai gyvendindami konvenciją ir stebėdami, kaip jį gyvendinama. Dėl Europos e, strategijos skirtos neįgaliesiams. Kaip žinome, strategija yra pagrindinė priemonė padedanti ES gyvendinti konvenciją. Ir dabar vykstanti peržiūra ir šiandienos renginys būtent dėl to yra labai svarbus. Kaip žinome, iš komisijos E, ataskaitos pasiekta pažangos. E, pavyzdžiui, patvirtinta direktyva dėl interneto prieinamumo ir pati, parengtas pasiūlymas dėl Europos prieinamumo akto. Taip pat e, domimės, kokius veiksmus, kokias veiklas finansuoja e, struktūriniai fondai ir domimės, ar tenkinami šankstiniai reikalavimai, pavyzdžiui, pereimas nuo inst priežiūros institucijose, prie priežiūros bendryjų, bendruomenių pagrindų. Taip pat domimės ir kitomis sritimis, pavyzdžiui, kaip įgyvendinama e, lygaus traktavimo direktyva. E, Junktinių tautų konvencijos komitetas veikiantis Ženevoje įvertino, e, analizuodamas vidutinės trukmės įgyvendinimą, e, kad ES turėtų įtraukti komiteto rekomendacijas ir sieti jas su konkrečiais kriterijais e, ir jų įgyvendinimu, glaudžiai konsultuojantis su neįgaliųjų e, bendruomenės atstovais. Šių metų Liepos mėnesį parlamentas paragino komisiją pasitelkti strategijos peržiūrą ir parengti strategiją dėl lyčių aspekto įtraukimo E, neįgaliųjų teisių konvencijos pagrindu, numatant konkrečius terminus bei konkrečius kriterijus ir rodiklius. Buvo ne tik numatytas konkretus e, veiksmų tvarkaraštis, reikia nepamiršti ir tinkamos stebėsenos, kaip gyvendinamos teisėkuros priemonės, e, praktikoje. Tai labai svarbus e, našumo užtikrinimo aspektas. Strategija turėtų apžvelgti ir dabartinius bei ateities iššūkius, taip pat ir tai, ko, kaip atsiliepia asmenims su negale griežtų taupimo priemonių laikotarpis, bei taip pat kaip, kaip kokia yra besitęsianti migrantų krizė, jų poveikis vertindama atskiras valstybės, pagrindinių teisų agentūra dalyvavo įvertinant strategijos vidutinė peržiūra. Buvo akcentuota, kad strategijoje reikia priemonių, kurios užtikrintų, kad Junktinių tautų komiteto išvados dėl struktūrinių ir investicinių fondų naudojimo taip pat būtų įgyvendintos. Svarbu, kalbant parlamente, paminėti ir tai, kad šios organizacijos domėjosi uh, kaip, e, kaip gerinti asmenų su negale dalyvavimą politinėme gyvenime. Pavyzdžiui, pagrindinių teisų agentūra pastebėjo, kad ES galėtų būti užtikrinta geresnė e, prie balsavimo punktų prieiga rinkimų metu. Europos e, neįgaliųjų forumas akcentavo kad e, proto, asmenys su proto negalė susiduria su didesnėmis kliūtimis. Anot pagrindinių teisų agentūros strategijoje turėtų būti priemonės, kurios padėtų institucijoms sustiprinti jau egzistuojančius mechanizmus ir įtraukti asmenį su negale ir jų institucijas, pasitelkti, e, taip pat įtraukti tas organizacijas kaip patariamų, kaip, kaip konsultacinės organizacijas. Ir taip pat, kad reiktų, vengti, reiktų ve, renkti konsultacijas. Ir e, taip pat parengti inf, išvadas informaciją pri, prieinamų pavydalu. Buvo akcentuotos ir vaikų bei moterų su negale teisės. Tai tik keletas atvejų, e, keletas pavyzdžių, kokios išvados padarytos. Taip pat akcentuota, kad reikia atnaujintos visapimančios strategijos, nes be jos mums gali nepavykti gyveninti konvencijos. Danke sehr. Nun kommen wir zum vierten. Labai ačiū. Dabar ketvirtas ekspertas ir tai bus tikrai e, sunku techniškai. Aš norėčiau pasveikinti Damien Tatič Jis yra UNCRPD komiteto pirmininko pavaduotojas. Vyks videokonferencija e, Skype pagalba tiesiai iš Belgrado. Sveikinu, ko nuoširdžiausiai Damien Tatič. Žodis jums. Septynios minutės. Tikrai būtų gerai, jeigu neviršytumėte skirto laiko. Uh,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

Labai ačiū. Pasisakė keturi ekspertai. Dabar galime pradėti diskusiją. Visų pirma, žodis pranešėjai Helgai Stevens, prašom. Thank you, Chair. Colleagues. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos, ekspertai. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti ekspertams, kad jie e, paskiria savo laiko ir atvyko pas mus šiandieną pasisakyti. Taip pat dėkoju mūsų komiteto sekretoriatui, kad užtikrino galimybę neįgaliesiems e, susipažinti su mūsų diskusija, patekti čia. Dėkoju e, jų neįgalių atstovų organizacijoms. Taip pat labai noriu pasidžiaugti komisijos norų dirbti su parlamentu, kad būtų parengta tvirta, stipri strategija dėl negalios. Norėčiau pasakyti, kad šią savaitę pranešimo projektas bus pateiktas ir, kaip buvo jau pasakyta, su e, neįgaliųjų forumu labai glaudžiai bendradarbiavome rengdami jį ir su kitomis organizacijomis Europos, kurios siekia užtikrinti lygybę ir nediskriminavimą. Prieš porą savaičių per paskutinį užimtumo komiteto posėdį E, surengėme ir seminarą e, šiais klausimais. Buvo labai e, daug lankytojų ir mes aptarėme pastraipas teksto. Mano rengimo. Taip pat norėčiau padėkoti Marian Harkin ir Adam Koša, mano kolegoms. Jie pasisakė per seminarus ir taip pat noriu pas, padėkoti kolegams, kurie atsiuntė savo biurų darbuotojus atstovus. Tikiuosi, kad tie seminarai buvo naudingi. Ir taip pat savo tekstą aš e, nusinčiau anksčiau Europos neįgaliųjų forumui ir e, nariams, kad sulaukčiau pastabų iš jų ir nuomonių. Taip pat aš e, dirbu E, su negaliųjų forumu, su nariais šio forumo, e, rengdama pakeitimų, bet labai sunku viską stalpinti į nedidelį tekstą. De, e, savo pakeitimais aš noriu užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į visus pastebėjimus. Ir mano biuras visiems šešėlės panešėjams išsiuntinės pakeitimus iki termino kuris yra rugsėjo 6 dieną, kad jie e, galėtų išreikšti savo pritarimą. Jiems laiko turime, aišku, mūsų laukia vasaros atostogos, bet vis tiek laiko turime pakankamai. Informuokite mano biurą, ar jūs norėsite pritarti tiems pakeitimams. Ir aš dabar e, tikrai galiu pasakyti, jog toliau laukiu tolesnio darbo su kolegomis, e, su negalių forumu, su e, konvencijos E, dėl konvencijos įgyvendinimo ir su šešėlinės patešiais ir su kitais e, specialistais. Ir dar kartą noriu padėkoti kolegoms ir kitiems, kurie šiandien atvyko, pasisakė jūsų pastebėjimai labai svarbus ir ačiū visiems, kad užtikrinote galimybę mums taip dirbti. Tikiuosi, kad susitiksime vėl per ateinančius mėnesius. Ačiū. Labai ačiū toliau Marek Pliūra iš EPP. Szanowni Państwo, drodzy koledzy, bardzo cieszę się z dzisiaj. Ponios ir ponai, kolegos, tikrai džiaugiuosi tuo, kad šiandienos susitikimas vyksta. Labai tikiuosi, kad mūsų diskusijų rezultatai bus įtraukti į galutinį e, strategijos dėl neįgaliųjų įgyvendinimo pranešimą. Kaip šešėlis pranešėjas, aš e, atstovauju visą eilę susijusių interesų grupių e, bei pristačiau jų lūkesčius dėl strategijos įgyvendinimo ateityje. Taip pat susitikau, dalyvavau įvarose e, seminaruose, kuriuos ir organizavau. Jų tikslas buvo prisidėti prie ataskaitos parengimo. E, Norėčiau trumpai pristatyti kai kurias išvadas e, iš atliktų apklausų ir, semina, ir surenktų seminarų. Visų pirma, žmonės akcentavo, kad reikia e, viešinti strategijos egzistavimą, kalbėti apie ją ir kad informacijos e, kampanija apie tai būtų tikrai naudinga. Be to, atsakymuose į anketą um, žmonės pažymėjo, kad svarbu jaustis tos e, strategijos savininkais ir siekti jos įgyvendinimo. Europos komisija turi būti aktyvesnė, palaikydama dialogą su suinteresuotomis grupėmis. Manau, kad modernus e, ryšių kanalai bei valstybės narės ir Europos komisija galėtų e, tokio rezultato tokių tikslų siekti ir taip pasiektume geresnių rezultatų, jei neapsiribotume vien konsultacijomis, kurios organizuojamos e, komisijos svetainėje. Kad kad strategija būtų sėkminga, kad ji būtų gyventa sėkmingai, suinteresuotos e, grupės turėtų dalyvauti visais etapais, nuo strategijos rengimo pradžios iki planavimo, įgyvendinimo ir jos įgyvendinimo peržiūros. Kitas laikotarpis bus 2020-2030 metų laikotarpis žmonės domisi, kaip strategija e, bus įvertinta ir kaip ji e, bus susieta su Europos prieinamumo aktu ir kitais teisės aktais. Apklausų dalyviai taip pat pageidavo strategijos uh, skirtos už skatinti, padėti e, žmonėms nepriklausomai gyventi, neapsvarkšai gyventi ir galimybės rinktis gyvenimą ne institucijose. Taip pat buvo kalb... akcentuota įtrauk... įtraukaus mokymosi galimybė. Labai ačiū. Norėčiau visų paprašyti kalbėti ne ilgiau kaip po dvi minutės. Marita Ulfskokas, ND frakcijos vardu, ji e, pavaduoja ponę Viliją Blinkevičiūtę. Prašom. Svarbiausi socdemų frakcijos e, pastebėjimai. Reikia peržiūrėti strategiją dėl neįgaliųjų, kad ji pasitarnautų e, tautų konvencijos skirtos žmonėms su negale įgyvendinimui. Taip pat reikia įtraukti tinkamą E, konvencijos įgyvendinimo stebėsenos struktūrą. Antra, strategijoje neatsižvelgta į neigiamas ekonominės krizės pasiekmes ir jų poveikį asmenų su negale teisėms. Žinome, kad žmonės su negale e, ypač yra priklausomi nuo socialinės apsaugos ir žinome, kad yra ypač pažeidžiami darbo rinkoje Ir tai tai, tai, tai ir susijęs su ekonominiu poveikiu. Turime įvertinti žmonių su negale ekonominę situaciją, kad galėtume imtis priemonių labui. Ir galiausiai labai svarbu pradėti mąstyti apie Europos e, 2020-2030 e, strategija skirta neįgaliesiems. Liko tik dviejį dabar galiojančios strategijos metai. Todėl turime pradėti mąstyti apie kitą strategiją, kad ES e, įgyvendintų visus prisimtus įsipareigojimus susijusius su Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisų. Marina Akin. Okay. Marien Harkin. Dviem mintėm prašom. Dėkuoju pirmininkė. Ačiū, kad surengėte šį sustikimą. Man tikrai atrodo, kad jis labai naudingas. Norėčiau pateikti keletą klausimų. Pirmiausia, ekspertams. Kokie iš įgyvendintų veiksmų iki šiol jūsų nuomonė atitinka Europos negaliųjų konvenciją, negalių teisų konvenciją? E, ombudsmenė minėjo kai kurios veiksmus, bet kažkuria tam tikras priemonės, bet e, norėtume iš jūsų išgirsti, pavyzdžiui, dėl teisės aktų, gairių, gairių kas e, įgyvendinta, e, ar kas negyventa, ko mes galime pasimokyti, kaip jums atrodo. E, Taip pat konkrečiai noriu paklausti jūsų konkrečiai, kokiu veiksmu reikia naujojoje strategijoje dėl negalios, toliau gyvendant negalių teisų konvenciją. Nekalbu apie integravimą neįgalumo aspekto. Ir tokius dalykus kaip visišką dalyvavimą. Aš manau, kad tai yra savaime suprantami dalykai, bet norėčiau, kad uh, būtų konkrečiai pakalbėta apie prieinamumo aktą. Ponas Stadič kalbėjo apie tai, jis kalbėjo apie aplinką ir kaip galima geriau įgyvendinti, e, ar galima bus įgyvendinti e, e, konvenciją, jeigu mes nepakeisime tam tikrų dalykų. Taigi norėjau paklausti jūsų nuomonės apie tai. Dėkoju. Dėkoju. Tatjana Ždanoka toliau. Dėkuoju. Pirmiausiai norime padėkoti Helgai Stevens ir sekretoriatui už tai, kad surengė šios dienos tikimą. ir kad apskritai rengiami tokie teminiai sutikimai su skirtingomis NVO. Laukiame pranešimo projekto, kad galėtume pateikti pakeitimus, bet manau, jog mes visi daugiau ar mažiau sutarėme dėl to, ko norime, ką norėtume pasiekti. Aš pritarsiu pakeitimams, apie kuriuos kalbėjo Helga Stevens, kuriuos turėtų pateikti pagrindinės frakcijos. Dabar dėl pranešimo struktūros. Manau, kad labai svarbu nepamiršti, kas yra svarbiausi prioritetai ir taip pat įtraukti papildomas sritis E, kuriuose galėtume veikti, pavyzdžiui, nepamiršti moterų ir vaikų su negale. Ir dar vienas svarbus dalykas, labai svarbus dalykas yra įgyvendimas ir stebėsena. Ir manau, kad pranešimo e, labai svarbi dalis bus ta, kurioje kalbama apie e, kitą strategiją po 20 metų. Dar kartą noriu mm, padėkoti Helgai Stevens, mes tikrai labai gerai kartu dirbame. E, toliau Konstantinka Kūneva, prašom dviems minutėms. Dėkoju, gerbiama, gerbiamas pirmininkė, kolegos, dėkoju komisijai ir ekspertams už jų e, labai kokybiškus pasisakymus. Dėkoju visiems kalbėjusiems dar kartą. Žinome, kad reikia labai daug ką mums padaryti, nuveikti. Ir mes turime kalbėti apie konkrečias priemonės, kurių dar reikės. Manau, kad vienas iš aspektų, kurie galėtų sustiprinti matomumą, priemonių yra informacija, nes kuo mažiau informacijos, tuo mes galime e, tikėtis e, menkesnių rezultatų, o darbo turime dar daug. Labai įdomu buvo šiandien išklausyti svečių ir tai mums padės e, patobulinti ES strategiją dėl negalios. Mes turime įvertinti dabartinę padėtį, pasižiūrėti į dabartinius teisės aktus. Paskui kelti klausimą, kas pavyko, ko nepavyko padaryti ir turime mm, dirbti toliau, atsižvelgdami į sukauptą patirtį. Taip pat turime suprasti, kodėl kai kur nepavyko pasiekti pažangos. Ir tai e, turbūt neblogas išeities taškas, galvant apie ateities darbus. Egzistuoja didžiulis potencialas, kurį atvėrė naujosios technologijos. Ir reikia kalbėti apie prioritetus. Reikia e, taip pat užtikrinti pakankamą žinių lygį. Reikia drąsos, kad siektume kaip galima toliau plačiau. Taupimo laikotarpiu, griežtos ekonominės politikos e, laikotarpiu, kultūros ir civilizacijos e, dalykai turi veikti. Tai yra elgesys su neįgaliaisiais. Mes elgsimės necivilizuotai, jeigu į tokius žmonės žiūrėsime kaip į tam tikrą kliūvinį. Kaip e, naštą visuomeniai mes turime užtikrinti prieigą, turime stiprinti ją. Mes turime pademonstruoti drąsą, suteikti balsą tiems, kurie jo neturi. Neleiskime, kad mūsų sustabdytų sunkumai, politiniai žaidimai, politiniai manevrai ir ne bijokime, kad kai kurios priemonės kainuos brangiai. Turime mes padėti toms grupėms ir asociacijoms, kuriuoms reikia pagalbos. Ačiū. Toliau pranešėja Žal Merlin. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, e, kalbame apie politikos skirtos asmenims su negule vertinime. Kur, tokia politika jungtinių tautų gyvenime 25 metus, Europos Sąjungoje nuo 2000-ųjų. Tos politikos esmė užtikrinti asmenų su negale nediskriminaciją ir jų judumą visoje Europoje. Taip, tai aktualu. Uh, mūsų kasdienėme gyvenime, ypač pagal tris kriterijus užimtumas tokių asmenų, jų skurdas bei informacija apie juos. Kiek žinau, nei viena ES valstybė narė šiandien dar neturi parengusi e, rimtos politikos skirtos asmenims su negale. Išliekame labai budrus, nes jau pirmose 2000. E, šių gegužės 12 pranešimo eilutėse e, akcentuojama, kad vienas iš penkių europiečių susiduria su problemomis bandydami pasiekti darbo rinką ir kad tai kainuoja 30 milijardų eurų. Mes pasakoma už politiką skirtą negalėsilis, bet mes nenorime, kad e, jiems skirta politika būtų komercializuota. Reikia e, tinkamai apibriežti negalę, mes išliekame budrus ypač tuo klausimu ir aš norėčiau paklausti, ką galima būtų padaryti dėl ketvirtajame e, komunikato e, puslapyje išdėstytų nuostatų. Ačiū. Jeigu mes norime ekspertams dar suteikti po dvi minutės, tai dabar reikėtų nutraukti diskusiją. Panašu, kad visi tam pritarė. Tai prašau. Kolega Koza, ar, ar norime dar išgirsti, ką pasakys ekspertai? Mums liko 7-8 minutės ir turime keturis ekspertus. Vieną minutę, ar ne? Mhm, gerai. Bet tikrai tik vieną minutę. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Tikrai nenorėčiau kartoti to, ką pasakė anksčiau, pasisakė kolegos. Tiesiog norėjau atkreipti dėmesį tai, kad be galo svarbu, jog pranešimas būtų gerai subalansuotas ir kad jame būtų kalbama apie realistinius tikslus. Uh, Aš pats konsultavausi su ekspertais. Tos e, konsultacijos buvo labai naudingos. Ir suprantu, kad vis dar yra tokių idėjų, kurios tiesiog neįgyvendinamos praktikoje. Kai mes darėsime su taryba, tai turime viską formuluoti žymiai realistiškiau. Ačiū, kalbėjote net ir trumpiau negu kad vieną minutę, puiku. Kolegė Manuel Gronš iš Didžiai Ample, prašom. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais faire rapidement, juste pour rappeler que la... Aš norėčiau priminti Jums, kad dabartinė strategija e, buvo parengta galvojant apie negalių teisų konvenciją, nors ji dar nebuvo ratifikuota, bet ES jau buvo pasirašiusi ją. Ir naujoji strategija dabar turi siekti gyvendinti šią strategiją. Ir mes turime užtikrinti veiksmų tvarumą, tai labai svarbus dalykas mums. Ir dar, kaip jūs sakėte, aš iš tikrųjų noriu padėkoti visiems už visas išsakytas pastabas ir pasakysiu, kad strategijos dabartinės vertinimo tikslas ir naujos strategijos vertinimo rengimas bus e, atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis organizacijomis, visais suinteresuotais subjektais, su institucijomis. Mes tikrai nedirbsime vieni ir niekuomet toks nebūt, nebuvo mūsų siekis ir nebus dirbti atskirai vieniems ir turime tikrai būti labai budrus ir, ir sekti viską dirbti kartu. Ačiū. Imakulata placencija. Panašu, kad įsivėlė klaidą e, Nadia Hadad. Thank you. Labai ačiū. Aš norėčiau padėkoti už visas pateiktas pastabas. Iš tikrųjų, jeigu, jūs, jeigu mes norime sustiprinti neįgalumo strategiją, tai tuomet uh, reikia e, užtikrinti, kad būtų laikomasi ir CRPD teisės aktų. Reikia kalbėti ir apie tai, kaip žmonėms su negale užtikrinti prieigos teisę judėjimo laisvę, kaip negalus žmonės būtų pripažįstami. Labai svarbu, kad būtų atsižvelgta į teisę judėti tame prieinamumo akte, nes kitaip e, žmonės su negale neturės tokių pačių teisių kaip ir kiti ES piliečiai. E, kitoje naujoje Europos neįgalumo stra, ne, e, negalios strategijoje būtina atsižvelgti visus ar pada straipsnius nuo 1 iki pat 32. Ačiū. Dėkoju, Rosita Iki. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atsakyti į Marian Haken klausimus. Kur dar egzistuoja spragos? CRPD komitetas pateikė sąrašą, ko dar trūksta jo nuomonė. Mes turime būti ambicingi. Mes turime įgyvendinti tas rekomendacijas ne tik paraidžiui, bet ir vadovautis tų rekomendacijų dvasia. Tai be galo svarbu. Ir dar vienas svarbis rytis. Pažiūrėkime, ką pasakė e, stebėsenos e, sistemos nariai, atsakydami komisijos klausimus. Yra būtina tinkama stebėsenos sistema jau egzistuoja, bet e, komisija sako, kad dar ne viskas padaryta. Kai kas jau veikia gerai, bet kai kur dar reikia patirbėti. Tai aš siūlyčiau sutelkti dėmesį ties šiomis dviejomis rytimis. Ačiū. Dabar iš Briuselio paskambinkime į Belgradą. Damjan Tatič. Five minutes, please. Uh, I hope you can hear me. Uh, yes, uh, very simply. Uh,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 Dankeschön nach Belgrad. Wir sind am Ende der Diskussion. Ich darf... Labai ačiū. Priartėjome prie diskusijų pabaigos. Labai ačiū ekspertams ir ekspertams. Ačiū už jūsų dalyvavimą. Ačiū už diskusiją. Mes ir toliau gilinsimės į šios klausimus. Užimtumo komitete pranešimą aptarnėsime rūpiučio 30-31 dienomis. Pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 6 dienos 12 valandos. Pakeitimus svarstysime rugsėjo 28 dieną, o spalio 19 dieną užimtumo komitete balsuosime. Panašu, kad e, lapkričio mėnesį pranešimas pateks į plenarinę sesiją. Mums laukia dar daug darbo, linkiu sėkmės. Tuo ir baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Labai ačiū visiems. Na, o dabar galime eiti prie ES 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto. Kalbėsime apie visus skirsnius. Visų pirma, suteiktų, suteikiu žodį pranešėjai Deirdre Kliūn, prašom. Ačiū pirmininkė. Išdalinau savo nuomonės projektą e, tęsiu darbą po to, kai birželio mėnesį patvirtinome kai kurias biudžeto eilutės. E, ypač kalbant apie Ample darybas, prioritetus darybose. Dabar e, re, dirbsiu remdamas šį mėnesį paskelbtą 2018 metų biudžeto projektu ir tarybos pozicija. Kiti metai bus labai svarbus bendrijai, nes artėjame prie šios kadencijos pabaigos ir norime sukurti, parengti biudžetą, kuris galėtų, kurio pagrindu būtų galima dirbti Užimtumas yra mūsų ekonomikos stuburas, todėl savo nuomonėje tiek daug dėmesio skiriame tam, kad būtų e, biudžete numatytos investicijos, skatinančios užautumą ir augimą. Moterų padėtis yra labai palank, palankiai e, įvertinta. E, šiame dokumente ir aš lauksiu aptarimo ir balsavimo e, rūpiučio 30. Dėmesį skyriau į, į taip pat jaunimo nedarbui, nes tai yra labai sudėtingas ir svarbus klausimas. E, 2013 jaunimo nedarbas sudarė 24 procentus, dabar e, tas skaičius sumažėjo, tačiau vis dėlto išlieka didelis, kai kuriuose šalise mažesnis, kitose didesnis. Jeigu kalbant apie jaunus žmonės, kurie yra, kurias 25 metai, iki 25 metų, e, labai daug bedarbių yra tokio amžiaus žmonių, nors situacija ne vienoda valstybėse narėse, reikia biudžete skirti priemonių jų situacijai spręsti. Tikimės, kad tai bus prioritetas. Taip pat pati teiksiu pakeitimų e, skaitama kitoms asmenų grupėms, kurios susiduria su sudėtinga situacija 703 milijonai skir, bus skirti iš naujos solidarumo programos vals, e, dalyvavimo įvairiose bendrijos programose. Užimtumui skirtos biudžeto eilutės turėtų būti apsaugotos, skirtos būtent tam tikslui ir lauksime tarybos pasiūlymų, kur, kurie bus paskelbti po pietų. Tikimės, kad jaunimo užimtumo iniciatyva išliks nepaliesta. E, E, pakeitimus nuomonė reikia pateikti iki Liepos 17-osios ir lauksiu kolegų siūlymų ir noriu padėkoti visiems, e, taip pat šešėliniams pranešėjams, už jų darbą ir jų indėlius ir lauksiu tolesnės galimybės dirbti draugės su jais ir toliau bendradarbiauti rengiantis balsavimai, kuris komitete numatytas spalio 30-ąją. Ir šiandien taip pat tikiuosi kolegų komentarų. Ačiū pirmininkė. Danke sehr. Jetzt für die S&D Sergio. Labai ačiū. Toliau Sergio Gutierrez Prietro S&D frakcijos vardu. Presidente. Ačiū pirmininkė. Man tikrai malonu e, Jūs matyti šiame posėdėje. Pirmininkai matyti šiame posėdėje noriu padėkoti e, nuomonės autoriai už jos darbą ir tikiuosi, kad taip pat sklandžiai ir e, sėkmingai bendradarbiausime ir toliau. Ir, bet norėčiau taip pat patikslinti kai kuriuos politinius aspektus, politinius e, klausimus, kalbant apie 2018 biudžetą. Tai, kas aktualu socialistams vertinant šių metų e, biudžetą. Visų pirma, nesuprantame, kaip naujieji kompromisai ir naujoji politika. Žinau, naujieji įsipareigojimai ir naujoji politika, e, naujai kuriami tinklai, e, socialinės tie taip pat gynybos klausimai, kaip prisideda prie, prie, solida, prie solidarumo stiprinimo, bet vis dėlto e, Svarbu, kad būtų toliau finansuojamos svarbios paramos programos Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, nesuprantame, kaip kalbant apie Europos solidarumo korpusą, e, fondai panaudojami kitų tikslų finansavimui. Mes remiame naujas priemonės, naujus politinius e, planus, tačiau reikia, kad valstybės narės renktų bendrą naują biudžetą, o ne e, darytų tai jau, pada, <coughs> jau patvirtintų įsipareigojimų sąskaitą, ypač užimtųjų socialinės e, apsaugos rytyje. Nesuprantame, kaip, kodėl naujis projektai m, mm, e, turėtų būti finansuojami jau įgyvendinamų projektų sąskaita. Ir todėl norime išsiaiškinti, kas parlamentui yra svarbiausia ir ką galima, kurios projektus galima būtų pakeisti. Ir matome, kad nieko negalima pakeisti, e, va, ypač kalbant apie Europos solidarumo korpusą. Jeigu jau skirtas, jeigu jau numatyti įsipareigojimai ir asignavimai iš Europos solid, socialinio fondo kitų metų biudžete numatomas sumažinti įsipareigojimus mokėjimams skirtus e, mm, ypač skurstantiems, iš, iš, skirtus programai, projektui e, ypač skurstantiems europiečiams. Numatomas sumažinti finansavimą 9 procentais. Gali pasirodyti, kad, kad, kad nėra taip svarbu e, skirti finansavimą šiam fondui, tačiau būtent kuomet žmonėms sekasi prasčiau, jiems reikia pagalbos ir reikia nepamiršti žmonių, kuriems ypač reikia pagalbos, o tai yra pagalba maistu ir drabužiais, kad žmonės galėtų bent jau oriai gyventi. Todėl norime, kad būtų. Mm, e, atsimtas tas siūlymas 9 procentai sumažinti šio fondo finansavimą. Taip pat globaliza, kitas fondas. Maname, kad ir kiti e, socialinės pagalbos fondai turėtų būti tokie taip pat finansuojami. Pritarėme kai kuriems kitų politinių frakcijų siūlymams, tačiau manome, kad reikia nepamiršti, už ką mes kovojame mūsų komitete. Tai yra už tai, kad būtų tinkamai finansuojamas Europos socialinis fondas ir globalizacijos padarinių sušvelninimo. Pone Marian Harkin. Ačiū pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai už jos iki šiol atliktą darbą. E, darbas bendras vyksta puikiai, vyko iki dabar. Labai džiaugiuosi, kad ji savo nuomonėje atsižvelgė į daug E, mūsų komitetų aktualių klausimų. Ji kalba apie tai, kad reikia apginti biudžeto eilutės susijusias su užimtumo skatinimu. Taip pat noriu sureaguoti tai, ką sakė kolega Serhijo. Jisai kalbėjo apie Europos solidarumo korpusą ir jo finansavimą iš dabartinių programų. Nežinau, kokia yra mintis, kodėl taip yra e, dabar galvojama, kaip mažinti socialinį fondą, Erasmus programos finansavimą, ar e, paprasčiausiai dar išų skaičius įrašytas ir e, kur mes mažiname finansavimą, kuriuose srityse. Ir e, vertinimas, kaip yra, ar ta, tos lėšas sukurs papildomą vertę, o gal kažkas paprasčiausiai sugalvojo to E, solidarumo korpuso idėja, aš jai pritariu, bet kaip mintis ir nėra finansavimo. Ir tada paskui kažkas sako, reikia kažkur rasti iš kitur paimti tų pinigų. Ir aš žiūriu į septintąją pastraipą ir galvoju, žiūriu, kaip parašytas angliškai žodis korpusas. Ir tikiuosi, kad ta klaida įsivėlė e, E, nereiškia, kad toj pat numirstas fondas, e, nes žodis e, su viena prieista raidė gali reikšti lavoną. Ir taip pat noriu paklausti, ar tikrai viskas, visi pasiūlymai yra pateisinti. Ar E, aklai kažkas nėra pasiūlyta be jokio motyvo ir norėčiau sužinoti, kaip iš tikrųjų yra. Žinau, Pimenta Lopes nematau salėje, taip pat ir Jean Lambert, ne. FDD nepaskiria pranešėjo, dėl to suteiksiu žodį Dominik Martam. Merci, Dėkoju, pirmininkė tikriausiai niekas nenustebo dėl kitų metų bendro ES biudžeto. Mes kasmet kalbame apie tos pačius dalykus. Auga, ne, auga nedarbas, žmonės neturi darbo, mikroįmonės ir MVI yra gniaužiamos e, dūsta. E, nepakanka darbo vietų, kad galėtų oriai darbuo, gyventi darbuotojai, skurdas auga ir daugybė gyventojų e, gali susigur, susidurti su skurdu ir neužsitikrina pragyvenimo bet e, matome, kad ES milijonus perkelia iš vienos eilės biudžeto į kitą. E, pavyzdžiui, pristaikėme prie globalizacijos padarinių fondas, socialinis fondas, e, skurdžiausiems gyventiems pagalbos fondas ir taip pat jaunimo iniciatyva, bet tai yra nenaudinga pagalba ir tikrai pasmerkta žlugti e, tokia pagalba, parama, nes tos iniciatyvos neveiksmingos. Ir e, mes matome, kad jau bėgant metams niekas nesikeičia biudžete ir gal atėjo laikas pradėti kelti rimtus esminius klausimus. E, baigdamas noriu paklausti, kaip bus kompensuojamas Britanijos įnašo praradimas. Dėkuoju. Labai ačiū. Dabar komisija Didžiai Empel vardu pasisakys Brigita Felai ir Paskelin Velaki. Kas iš jūsų pasisakys? Panašu, kad Brigita Felai. Gal galite iš karto atsakyti ir klausimus. Merci, monsieur le, le président. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Noriu padėkoti parlamentui už nuomonės projektą, kuris, kaip visada, sakyčiau, kelia tinkamus klausimus e, dėl ES biudžeto projekto ir akcentuoja svarbius dalykus, prioritetus, kuriuos reikėtų e, išsikelti biudžete. Ir norėčiau atsakyti kai kurios klausimus e, užduot šimtus kalbėtojų. Pasiūlymas biudžeto projekto buvo patiktas po kropščios analizės ir bandymo įvertinti mūsų poreikius Europos globalizacijos padarinių sušvelninimo fondo, ypač kuris buvo minėtas. Mes suprantame, kad poreikis finansuoti įsipareigojimus atitinka konkrečius poreikius. Ir jeigu e, sumažėja poreikis e, finansavimo iš, iš FED fondo, na, suprantame, kad parlamentas gali teisėtai rūp, susirūpinti e, dėl globalizacijos padarinių sušvelninimo fondo e, įsipareigojimai jam nema, finansavimai nemažinimi. Taip pat dėl papildomų įsipareigojimų čia neturėtų kilti problemų. Dėl Europos solidarumo korpuso Tai iš tikrųjų nauja iniciatyva. Ir tai nauja iniciatyva mums jie atrodo svarbi dėl politinių aspektų, nes E, čia kalbame apie savanorystę, tai susijęs su savanorystė ir jaunimo užimtumu, darbo vietoms jaunimui, taip pat galimybę stažuotis e, darbo vietose. Ar aš sakyčiau, kad tai nėra finansavimo sumažinimas, tiesiog skirtingas programų paskirstimas, perdislokavimas. 25 procentai taip vadinamų šviežių pinigų panaudoti e, e, daugiametė finans, iš nu, naujų fondų, o visa kita yra finansavimas iš daugiametės finansavimo programos. Ir kaip jau sakiau, e, atrandame pinigų skirtingai sutvarkydami kitų programų finansavimą, perdislokuodami jį. Ir kalbame apie e, taip pat e, kitų jaunimui skirtų programų finansavimą, kai kurių naujų programų. O kalbant apie užimtumą ir, jaunų, ir, ir jaunimo įdarbinimą, norime pasitelkti ir socialinį fondą. Tačiau įnašų klausimas e, yra toksai santykinis, nes per tris metus numatomas 35 milijonus eurų. Svarbu, kad socialinis, e, socialinis fondas taip pat įneštų savo indėlį į daugiametį finansavimo programą ir, kaip jūs sakiau, 25 procentai yra naujų pinigų, skirtingai sus, mm, numačius kit, finansavimą atskiroms biudžeto eilutėms. Ypač norime akcentuoti užimtumui skirtos eilutės finansavimą, ypač jaunimui skirtų priemonių finansavimą ir konkretus teisės, bazinis teisės aktas buvo pristatytas komisijos ir patvirtintas. Be, tai buvo pristatyta bendrame pareiškime dėl užimtumo ir dėl lygybės. Ir tai tikimės, kad kalbant apie jaunimui skirtas iniciatyvas, jos tikrai bus sėkmingos. Aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus. So, recht herzlichen Dank. Labai ačiū. Noriu Jums pasakyti, kad štai kokia darbo tvarka. Pakeitimus galima teikti iki Liepos 14 dienos elektroniniu paštu elek pakeitimams dėl pranešimo nustatyta ilgesnė data, tai yra Liepos 17, 17 diena, nes kilo tam tikrų problemų dėl programinės įrangos, taigi yra šiek tiek daugiau laiko. Ir tikiuosi, kad prieš vasaros atostogas tai jūsų nesuklaidins. Uh, Pakeitimus svarstysime jau pavasaros atostogų, rūpiučio 30 dieną. Na, o visą kitą dar reikės aptarti su pranešėja. Darbą baigiame. Turėsime kiek ilgesnę pietų pertrauką. Trečią valandą prasidės balsavimas. Tikiuosi, kad balsavime dalyvausite gausiau negu kad šioje diskusijoje. Skanaus visiems.